Good afternoon, everybody. A very warm welcome. Labadiena. Sveikiname surinkę į šią naują posėdžio salę. Ko gero, čia posėdžiausime dar ne vieną mėnesį. Taigi, galbūt negaiždami laiko, pradėkime posėdį. Pirma, reikėtų patvirtinti darbo atvarkę. Tiesa, siūlyčiau jos projektą pakoreguoti. Ponios Harms prašymo pranešėjos prašymo bendrijos brandulinės saugos sistema bus nagrinėjama rytoj. Po pietų maždaug apie 6 valandą. Nagrinėsime šį klausimą rytoj po pietų. Body. Request, so... Niekas neprieštarauja, matau. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad galima kalbėti visomis kalbomis. Taip pat e, komiteto posėdis šiandien po pietų bus transliuojamas internete. Taigi dabar rašytinė procedūra. Koordinatoriai yra nusprendę jog Kaip įprasta, kovo 16 dieną įvyks posėdis nuo 3 iki pusės 7 įstruks ir bus e, balsuojama tą pačią dieną dėl nuomonių, bet ne dėl pranešimų. Balsavimo pradžia 5 valandą. Taigi kovo 16 komiteto posėdis įvyks. Then I come to item Dabar trečiasis mūsų darbo atvarkės punktas. Mums reikėtų patvirtinti posėdžio protokolus. Laikysime, kad protokolai patvirtinti, jeigu iki šio posėdžio pabaigos niekas nepareiš jokių protesto arba prieštaravimų. Taigi pereikime prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto reglamento 1234-2007 keitimas. Šis reglamentas nustato bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą Suteiksiu pranešėjų žodį Boguslavui Sonikui, prašom. E, dzień dobry, dziękuję panie przewodniczący. Głównym tematem <clears throat> opinii naszej komisji. <clears throat> Pagrindinė mūsų komiteto nuomonės tema tai yra mėsos apibrėžimo pakeitimas nustatant bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir pakeičiant prekybos paukštieną standartus. Pagrindinis tikslas kurio siekiame, yra toks, kad paukštienos e, pardavinėjamos ir vartojamos viso Europos Sąjungoje kokybė būtų kaip galima aukštesnė ir todėl yra numatomos atitinkamos kokybės užtikrinimo ir e, saugumo normos. Čia reikia pirmiausia kreipti dėmesį tokias normas tvirtinant į e, mėsos poveikį žmogaus sveikatai. Nuo 10-mečio pradžios vis daugiau paukštienos yra suvartojama ir e, taip pat vairių kitų produktų vartojimas didėja, kuriems gaminti yra naudojama paukštiena, todėl vis daugiau dėmesio yra e, skiriama e, paukštienos auginimo procesams ir jos perdirbimui. Komisija, Europos komisija grįžta prie 97 metų e, klausimo, e, prekybinio tarpusio klausimo su JAV, kuomet e, buvo uždrausta įvežti į Europos Sąjungą paukštieną iš Amerikos, nes jai apdoroti yra naudojamas chloras, soda ir fosforas. Europos komisija atsižvelgdama į technologinį progresą siekia pakeisti paukštienos apibrėžimą, nes ji mano, kad dabar galiojantis apibrėžimas yra per daug griežtas ir dėl to negalimas importas paukštienos iš trečiųjų valstybių. Tačiau komisijos siūlomas apibrėžimas gali būti suvokiamas nevienareikšmiškai ir dėl to gali kilti tam tikrų teisinių sunkumų. Aš noriu pabrėžti, kad mano požiūris į komisijos projektą ir reglamento pakeitimą yra neigiamas. Ir e, antram, antrosios dalies penktame punkte pasiūlomas e, paukštienos apibrėžimas e, prieštarauja ir ne, prieštarauja kitoms dokumento dalims ir e, nėra pakankamai aiškus. Aš būdamas teisininkas ir aplinkos saugos komiteto narys, kadangi komiteto pagrindinis tikslas yra saugoti viešąją sveikatą Europos Sąjungą, aš norėčiau paprašyti jūsų palaikyti mano siūlomas pataisas, nes viena vertus esu įsitikinęs, kad uh, įvairiose gamybos etapuose mūsų žemdirbiams yra keliami vis didesni reikalavimai, o kita vertus e, yra leidžiama importuoti chemiškai apdorotą paukštieną. Arba mes turime laikytis ES galiojančių aukštų e, paukštienos standartų, arba mes turime leisti ir mūsų paukštienos augintam naudoti cheminės medžiagas jos apdorojime. Dank u wel, collega Sonik. Ačiū labai, kolega Sonikai. Du žmonės nori kalbėti. Pirmiausia, socialistų frakcijos atstovė ponė Šešėlinė pranešėja Figoreira bei Guja frakcijos atstovė Liotar. Prašom. Merci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi komisijos siūlymu, kur, pasiūly, kur daug kas yra patikslinama. Tai siūlymai leidžia šiandien daug tiksliau suformuluoti kai kuriuos apibrėžimus. Be kita ko, ne visai suprantu, kokios pozicijos laikosi mūsų kolega, kuris atsisako penktojo punkto. Man atrodo, kad būtent šiame punkte yra apibriešta labai aiškiai tai, kas turėtų, ką mes vadiname šviežią paukštieną. Aš manau, kad tą apibrėžimą yra būtina išlaikyti dokumente. E, tas apibrėžimas turi būti toks, kaip pasiūlo komisija. Norėčiau užduoti klausimą komisijai dėl siūlymo, kuris buvo pateiktas taryboje ir kuris gruodžio mėnesį buvo atmestas dėl kai kurių chloro medžiagų naudojimų siekiant dezinfekuoti paukštieną. Šis siūlymas buvo gruodžio mėnesio, ten be kitako. Jis be kitako yra atspindėtas ir reglamento siūlyme. Aš norėčiau sužinoti, ar mes sutarėme dėl to, kad nuorodas, nuorodos į tas dezinfekuojančias medžiagas jau yra pratusios savo aktualumą. Jeigu taip, tai kaip turėtume elgtis? Toks būtų mano klausimas komisijai. Nelabai suprantu. Kaip jau sakiau, kodėl kolega pateikė būtent tokį pakeitimą. Dank u wel, mevrouw Ferreira. Dan is... Ačiū. Pone Liota, Liota ar dabar kalbės, prašom. Ačiū, panas pirmininkė. Šiuo metu paukšteno nėra gaminama įprasniais būdais, labiau pramoniniu būdu, todėl aš ir norėjau pakalbėti apie tai, kaip paukštiena yra gaminama šiuo metu. Man atrodo, jog iš tikrųjų yra labai keista, kad Niderlandų televizijoje yra dotuojama reklama, rinkodaros priemonės, kuriomis siekiama padidinti paukštienos populiarumą. Tačiau matome, kokia yra situacija pačioje pramonėje. Taip pat mes neturime pas save pakankamai paukštienos, tenka jas įvežti iš JAV, o yra užteršta ir ją reikia specialiai apdoroti, kad jie būtų tinkama žmonėms valgyti. Dabar pranešėjas pateikė pakeitimų. Bet ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad vartotojui bus pateikta kaip šviežia paukštiena, apdorota arba išvalyta, dekon, dekontaminuota mėsa? tada aš manau, jog reikia aiškiai apsispręsti dėl to, kas yra šviežia paukštiena. Galbūt ponas pranešėjas dar galėtų šį aspektą pakomentuoti. Jeigu sutiktų išbraukti šį pakeitimą, aš sutikčiau. Ačiū dabar ponas Hopinstetas. Labai trumpai. Tiesa, aš nesu įsigilinęs į šį dokumentą, pakankamai išsamei turiu ir kitų darbų. Tačiau iš principo, žvelgiant ko gero, iš tikrųjų reikia labai atidžiai į šį reikalą pažvelgti. Tiek Europoje, tiek Vokietijoje egzistuoja hygienos taisyklės taikomas visai paukštienos gamybos procesui nuo kiaušinio iki skerdimo. Taip pat ne tik pramoniniu būdu yra auginama, gaminama paukštiena, bet e, didelės gamybos apimtis yra būdingos ir žemės ūkio įmonėms. Taigi nereikia visko vienodai traktuoti. Be to, neužmirškime ir skerdimo svarbos. Aš pats 25 metus darbavausi, dirbau šiame sektoriuje ir galiu pasakyti, kad egzistuoja hygienos taisyklės taikomos e, skerdyklose, yra taisyklės, kurios e, reglamentuoja paukščių nužudimą, skerdimą ir faktiškai galime pasidžiaugti, kad visose Europos vietose, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Niderlanduose visur galioja labai griežti hygienos standartai. Tiesa, mes gauname paukštienos ir iš trečiųjų šalių. Todėl reikėtų užtikrinti, kad ir mūsų tiekėjai atitinkamai laikytųsi griežtų standartų. O jeigu nesilaiko tokių griežtų hygienos standartų, tada atitinkama produkcija turėtų net ir nepatekti į mūsų rinką. Turime laikytis griežtai tokios pozicijos, galvodami tiek apie vartotojų interesus, tiek ir apie gyvūnų gerovę. Ačiū. Bedankt, kolega Hoppen. Ačiū Džonas Bovis. My... Noriu padėkoti savo kolegai už tai, kad jis pateikė šį dokumentą. Faktiškai ten norėjau apie vieną aspektą pakalbėti. Kai matau uh, sakinį, jog tam tikromis priemonėmis norima dekontaminuoti tam tikromis medžiagomis užterštą paukštieną, jos paviršių. Tai aš tai skaitydamas prisimenu, kaip e, kokie ginčiai vyko prieš kelis mėnesius dėl paukštienos iš JAV importo. Faktiškai jie mirkydavo paukščius kerdanas chloro tirpale, o tikrai aš kaip vartotojas nepagidauju, kad ta mėsa, kurią aš valgau, prieš tai būtų išmirkyta kažkokiame uh, cheminėme mišinėje. Taip pat man nepatinka kai mano valgoma paukštiena yra apdorojama masinės gamybos e, greito maisto restorane. Nesvarbu, ar ji yra apdorojama riebalais ar chemikalais, aš noriu sveikos mėsos, taip pat pagidaučiau, kad tai atsispindėtų etiketėse. Tiesiog pagidaučiau, kad tiek mano garbus draugas, tiek ir komisijos atstovai patvirtintų, jog patvirtinus šį dokumentą mes netversime savo rinkos chloro apdorotai paukštienai. Taip pat nesukursime prielaidų, kad į mūsų rinką patektų ir kitomis cheminėmis medžiams apdorota produkcija. Ačiū. Bedankt, John Bowis. Ačiū, Johnai Bovi. Ko gero, pasisakė visi šio klausimu, kas pagėdavo. Taigi žodį suteiksime komisijos atstovams, prašom. Ponas Liuda kalbės. Ok, excusez-moi. Um, Pirmiausia, kai dėl to apdorojimo tam tikromis medžiagomis siekia dezinfekuoti mėsą. Mes labai aiškiai nurodėme savo dokumente, kad tuo atveju, kad tuo atveju, jeigu nebus priimtas siūlymas, tai komisija teiks savo apibrėžimą. Il est question de la procédure, je dirais, puisque. Euh... Mes teiksime siūlymą siekdami išlošti šiek tiek laiko. Šį siūlymą tokį, kaip jis, koks jis yra dabar, o vėliau dar pozicijas bus galima derinti. Ir paskui kalbėsime apie tai, kaip pakeisti tą šviežios mėsos apibrėžimą, kas yra šviežia mėsa ir paskui ir žiūrėsime, kaip ten įtraukti e, tą medžiagų tam tikrų naudojimą. Ir aš manau, kad tas e, apibrėžimas pasikeis ir apie tas apdorojimo medžiagas nebebus kalbama naujame siūlyme. Paskui buvo užduotas klausimas dėl to, ar reikėtų penktąjį punktą išbraukti ar ne. Ten be kita ko yra detaliai išaiškinamas apibrėžimas, kas turėtų būti laikoma šviežia paukštiena. Aš taip pat nelabai suprantu to naujai atsiradusio siūlymo. Komisija jis yra nesuprantamas. Jeigu aš teisingai supratau poną Sonik, jis kalbėjo apie kuo geresnę mėsos kokybę, apie tos kokybės užtikrinimą. O siūlymas dėja, kažin, ar tai atspindi. Svarbiausias tikslas yra išvengti, kad vartotojas nebūtų suklaidintas. Jeigu kalbame apie gaminius iš šviežios paukštienos, tai ir vartotojas turi žinoti, kad yra kalbama apie šviežią mėsą. Būtų neįmanoma įsivaizduoti, kad mėsa yra užšaldoma, o paskui atšildoma ir paskui parduodama kaip šviežia mėsa. Nes tuo būdu vartotojas būtų tikrai klaidinamas. Aš manau, kad kokybės užtikrinimas yra ypatingai svarbus dalykas, tad būtent dėl to tas patikslinimas esantis penktajame punkte yra tikrai reikalingas. Kad būtų aišku, kas iš tikrųjų yra gaminiai iš šviežios paukštienos. Taip pat vienas iš kolegų kėlė klausimą, ar Junktinės valstijos vykdės mums spaudimą, kad čia būtų perkama iš ten atvežta paukštieną. Galėčiau jūs informuoti, kad dabar konsultacijos su amerikiečiais vyksta ir bus aiškinamasi, ar galima tęsti bendradarbiavimą šioje srityje su Junktinėmis valstybėmis ar ne. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Sonik om het debat af te ronden. Ačiū dabar ponas Sonikas, apibendrinkite diskusiją. Widać z wystąpienia przedstawiciela komisji to rzeczywiście jest dość e, sytuacja. Pirmininkė, manau, kad matau, kad iš komisijos atstovo pasisakymo aiškiai matome, kad situacija nėra kasdieninė. Mes diskutuojame apie projektą, kuris buvo atmestas gruodžio 19 praeitų metų ir aš paprasčiausiai baiminosi, kad mes negalime prisidengdami mėsos apibrėžimo arba švieso, e, šviežios paukštienos apibrėžimo pakeitimu negalime leisti naudoti e, cheminės medžiagas ar cheminių medžiagų tai paukštienai apdoroti. Jeigu komisija garantuos, kad e, taip neįvyks, tai aš manau, kad sugebėsime susitarti bent jau. Aš tokia kryptimi eičiau aš supratau, kad į kritiką mūsų buvo atsižvelgta, nes komisijos atstovas pasakė, kad per artimiausią tarybos posėdį bus atitinkamai pateiktas pasiūlymo tekstas, kad būtų išvengta bet kokių nesusipratimų. Ja, dank u wel, meneer Sonik. Dan is daarmee het eh, debat afgerond. Ačiū. Ko gero, apsvarstame šį klausimą. Pakeitimus galima dar šiandien pateikti iki 6 valandos vakaro. O balsavimas mūsų komitete įvykščio mėnesio 17 dieną. Toliau šis dokumentas keliaus į Žemės ūkio komitetą. Jis balsuos kovo 31 ir dokumentas balandį pasieks plenarinę sesiją. Kągi, mes jau aptarėme pakankamai išsamei šį klausimą ir dabar galime perėti prie ponos Dirkar Murko pranešimo. Taigi, ponė referentė, pristatykite savo pranešimą dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos. Prašom. Thank you, Mr. Chair. Dear Ačiū, ponas pirmininkė, brangus kolegos. Pirmininkas Petro, kai aš sutikė žodį ponai Bovi dėl darbo tvarkos. Pone pranešė, atleiskite, pirmininkė, grįžtant prie šio klausimo. Norėjau pasakyti, jog per mažai yra laiko pakeitimams pateikti. Tikrai reikėtų dar dienelę kitą pridėti. Nereikia apriboti pakeitimo pateikimo vien šiuo vakaru. Tikrai nuomonė pakankamai svarbi Todėl reikėtų daugiau laiko pakeitimams pateikti. Tuo labiau, kad šią temą mes pirmą kartą tai šiandien aptarinėjome. Tikrai mes norime išklausyti ir kitų kolegų, taigi sunku klausyti kitų pranešėjų ir taip pat metu galvoti apie pakeitimus, kuriuos galbūt pagėdatume pateikti. Taigi parą kitą pridėkite prie šio termino. Ačiū. We... Tiesa, vasario 17 privalome balsuoti. Štai kur problema. Jeigu 17 nebalsuosime, tada tektų nukelti balsavimą iki kovo 16-osios. Štai tikroji reikalo esmė. O kada balsuo Žemės ūkio komitetas? 31 tai kovo. Mrs. Mrs. Murko. Uh. Pone Murko, tai norėjau šiek tiek šį beitą paaiškinti, kodėl darbuojamės gana taip neįprastai. Diskusija vyksta šiandien ir šiandien paskutinė diena, kai pakeitimus galime pateikti. Pagrindinis komitetas yra žemės ūkio ir kovo 18-ąją jis turėtų baigti ruošti pranešimą. Taigi pagrindinis komitetas neatsižvelgtų į mūsų pakeitimus, jeigu juos pateiktume vėliau. Taigi pakeitimus reikia vėliausiai šiandien pateikti ir vasario mėnesį dėl jų balsuoti. Pone Bauvė. Tikrai ž Žemės ūkio komitetas balsuos dėl šio klausimo kovo pabaigoje. Pranešėjai savo pranešimus Žemės ūkio komiteto pranešėjas gali atsižvelgti į mūsų nuomonę tik tuo atveju, jeigu mes laiku dokumentą pateiksime ir dėl jo laiku balsuosime. Aš be abejo gerai suprantu mūsų komitetui nėra kitos galimybės, kaip tai šiandien balsuoti, sako kalbėtoja. Tikrai jaučiuosi gana nemaloniai arba nepatogiai. Teko per dvi dienas paruošti nuomonės projektą. Tikrai bent jau neįprasta darbo tvarka, taip aš pasakyčiau. Bet nusprendžiu nenuleisti rankų. Tikrai neįprastas aplinkybės, bet ką darysi. Bovis and then Mrs. Can, can, can I suggest that, um... Galbūt aš pateiksiu pasiūlymą Aš e, dar šiandien pateiksiu savo pasiūlymus. Nenoriu trukdyti darbo. Galbūt e, porai bent jau valandų nukelkime pakeitimo padavimo termino. Tikrai jeigu pagrindinis komitetas balsuoja kovo 21-ąją, tai ar mes neturime pakankamai laiko, kad spėtume balsuoti bent jau 16-ąją. when we have all the amendments in English. Tai galbūt, jeigu tada ta būna rydena, ponia Džeksonai. Tomorrow noon. Taigi, rytoj vidurdienis. Ar tinka? Ko gero šis komitetas turėjo pareikšti protestą ir turi pareikšti protestą. Mes tikrai nesame toks nereikšmingas komitetas. Suprantu, kad Žemės ūkio komitetas yra pagrindinis, bet ir mes esame, pavyzdžiui, atsakingi už kosmetikos produktų testavimą. Ir jeigu pažvelgtume į ponos Murko nagrinėjamos direktyvos antrąją straipsnį, pamatytume, kad direktyva netaikoma veiklai, kuri susijusi su tam tikrais gyvūnų apsaugos aspektais. Taigi ši direktyva susijusi su tais klausimus, kuriuos nagrinėja Žemės ūkio komitetas. Mes esame aplinkos, visuomenės veikatos ir maisto saugos komitetas. Tai kodėl mes turime nusileisti Žemės ūkio komitetui, atiduoti jiems dalį savo kompetencijos tikrai turėtume labai garsiai išreikšti savo poziciją, su raštu kreiptis į parlamento vadovybę ir neturėtume leistis e, taip skubinami. Tikrai aš esu nepatenkinta tokia situacija ir jeigu mane nemato, štai aš moju ranką, pažvelkite į mane. Taigi bent jau reikėtų nukelti vėlesniam laikui pakeitimų padarimo datą. Bet to, pirmininkė, ar negalėtume susisiekti su kitų frakcijų koordinatoriais ir parašyti raštą parlamento vadovybėje, sakant, kad šis klausimas buvo priskirtas ne tam komitetui. Tikrai imkime ir išbraukime šį klausimą iš darbuotarkės, o jau naujos kadencijos komitetas tegu priima teisingą sprendimą dėl šio klausimo priskirimo teisingam komitetui. Tikrai jūs, ponė Džekson, esate teisi. tačiau ne visais atvejais e, tiesa nugalė. Mes jau prašėme būti aktyviau įtraukti į procedūrą, tas prašymas buvo atmestas, galime viską pakartoti iš pradžių, bet vargu ar ką nors pasiektume. Iš tikrųjų, šis klausimas nepagristai buvo atiduotas svarstyti Žemės ūkio komitetui, taip pat gaila, kad mes nesame aktyviau traukti į klausimo tarimą, bet tokia yra situacija. Tikėkime, kad jau kitos kadencijos Europos parlamentas gebės tuos klausimus geriau išspręsti. O kažin, ar vertėtų šio klausimo aptarimą nukelti vėlesniam laikui. Yra be to priimti visi reikiami sprendimai. Taigi, rytoj vidurdienis, tegul tai būna ta data, iki kurios dar galima pateikti pakeitimus. Pone Murko, dabar žodis Jums. Ačiū. Tikrai neblogas pasiūlymas. Kita vertus, šis pranešimas turėtų būti atiduotas aplinkos komitetui, tačiau juk pirmininkų sueiga priėmė kaip tik tokią, o ne kitokią sprendimą. Taigi dabar turėčiau pristatyti savo nuomonės projektą. Tikrai jau pats laikas peržiūrėti senąją direktyvą. 86-aisiais ji buvo patvirtinta. Taip pat e, ponė Jackson buvo pranešėja. Tačiau, kiek man žinoma, dar praėjus jau prieš dešimt metų maždaug reikalavo peržiūrėti šią direktyvą. Komisija pateikė pasiūlymą ir savo pasiūlymu jį bando Europoje harmonizuoti teis aktus bei leidžia geriau suvokti gyvūnų apsaugos svarbą ir atsižvelgti į mokslinių bandymų aspektą. Šiuo pasiūlymu norima rasti alternatyvas, kai būtų galima apseiti be gyvūno naudojimo bandymams. Taigi bandoma pakeisti gyvūnus mokslinius tyrimuose, bandoma kitais būdais jų atsakyti. Taip pat privaloma tvarka siūloma naudoti vadinamą 3R metodą, kuris yra svarbu žingsnis į priekį lyginant su ta tvarka, kuri buvo, buvo užfiksuota 86 metų direktyvoje. Taip pat yra numatoma visos Europos lygių nustatyti tam tikras skausmo galbūt ribas. Yra įvardymos procedūros, kurios turėtų būti uždraustos, atliekant bandymus su gyvūnais. Tuo siekiama, ko gero, kelių tikslų. šiame dokumente yra numatomos priemonės, kurios padidina gyvūno gerovę, taip pat nustatoma griežta tvarka, suderinta su tarptautiniu mastu priimtais nusistovėjais mokslinio tyrimo principais. Daug dėmesio skiriama ir gyvūnams, kurie naudojami moksliniais tikslais arba moksliniuose tyrimuose bei eksperimentuose. Man patinka, kad siūloma išplėsti direktyvos apimti. Taip pat į ją yra įtraukti be kita ko ir bestubūriai gyvūnai. Taip pat numatomi humaniško žudimo metodai. Ko gero, tai yra tikrai puikus dalykas. Taip pat siūloma laisviškai nutraukti nežmogiškų primatų naudojimą, mažiau naudoti beždžionių bei laukinėje gamtoje sugautų gyvūnų. Taip pat siūloma mažiau naudoti lauki, laukinėje gamtoje sugauptų primatų palikonių. Vadamasis F1 principas, ko gero tai svarbu tiek vertint iš etikos perspektyvos, tiek iš gamtos išsaugojimo perspektyvos. Tai leistų efektyviau kovoti su žiaurumu, kuriuo dažnai pasižymi priekyba laukiniais gyvūnais skirtinga negu siūlo komisija, mums atrodo. kad yra numatoma išimtis 15 straipsnėje, pagal kurią vis dėlto būtų galima laboratorijos atlikti tyrimus su atitinkamais gyvūnais. Todėl reikėtų išbraukti čia nuostatą dėl beždžionių. Tai ko gero yra susiję su tais įsipareigojimais, kurie fiksuoti prieš beveik 20 metų 86 metų direktyvoje. Nes keliose valstybės narėse jau draudžiama moksliniams tyrimas didžiuoti žmogbežionės, taip pat e, gamtoje sugautos privatus, primatus. Taigi manau, kad yra įmanoma užtikrinti šių gyvūnų apsaugą. Pasiūlyme yra nustatomos procedūrų klasės, nustatomi kriterijų, pagal kuriuos procedūros suskirstomos į kelias grupės. Taip pat siūlytume numatyti naują priedą į kurį būtų įtraukti bandymai pagal jų pobūdį. Tačiau šis pasiūlymas buvo atsiimtas praėjusią savaitę ir labiau įsigilinę pamatėme, kad kai kurie siūlomi veiksmai jau yra įgyvendinami, Todėl čia galima vadovautis galbūt Šveicarijos gairėmis. Taigi, bandymo klasifikavimas pagal jų žiaurumą būtų tik tai laikinas, taip pat dėl to galėtų kilti neiškumo, nes kai kuriuose valstybėse jau egzistuoja tokia klasifikavimo metodologija. Taigi prašau nepykti, kad aš iš pradžių tokį pasiūlymą pateikiau, tačiau mes atsijimsime pasiūlymą dėl priedo. Kadangi tokiu būdu mes nepasiektume teigiamo rezultato. Ir priedas nebūtų netgi naudingas, bent jau šiuo metu. Be to, po pusantrų metų tokia klasifikacija bus paruošta ir ją galės naudoti visos valstybės narės. Taip pat pakalbėčiau apie etinę peržiūrą. Tai yra šio pasiūlymo ketvirtasis skyrius. Ko gero, tai tikrai svarbus dalykas. Taigi ta etinė peržiūra yra taikoma 21 valstybėje narėje. Tačiau tokia peržiūra turėtų būti įtraukta į leidimo išdavimo procedūrą. Kitaip tariant, reikia gyvūno bandymus labiau susijęti su etikos aspektais. Reiktų vertinti žalos, naudos santyki pažiūrėti, kokią naudą bandymai su gyvūnais iš tikrųjų duoda žmonių sveikatai ir saugai. Taip pat reikėtų atgalinę tvarką įvertinti viską, nes tai leis atrinkti gerus mokslinius pavyzdžius bei vėlgi vadovautis mano minėtų 3R metodu. Mes esame už tas nacionalinės patikras. Pagidautume, kad bent jau per metus būtų surenkta viena netikėta patikra arba patikrinimas, tačiau šį pasiūlymą būtų dar kiek ir sugriežtinti. Todėl pateikiau savo pasiūlymą, pagal kurį patikrinimus atliktų ir ES kontrolieriai. Kitaip tariant, Europos kontrolieriai galėtų iš anksto neįspėję atvykti ir teigiamas atinkamas įstaigas, įmonės ir pažiūrėti, ar iš tikrųjų toje valstybėje narėje teisingai taikomos atitinkamos taisyklės. Reikėtų daugiau dėmesio skirti skaidrumo aspektui. Universitetuose vykdomi fundamentalieji tyrimai. Ir paprastai bandymai universitetuose nėra pakankamai skaidrus. Nėra tokie skaidrus, kaip kitur atliekami. Taigi dabar šio pasiūlymo galime užtikrinti didesnį skaidrumą. Taip pat reikėtų skelbti apie šios direktyvos pažeidimus. suprantame, kad e, kai, kai kuri informacija gali būti slapta arba konfidenciali. Taigi ir šiame pasiūlyme norima užtikrinti informacijos arba duomenų konfidencialumą. Konfidencialumo mes neatmetame. Tačiau pagidautume, kad būtų atliekama mažiau tyrimų bandymo su gyvūnais. Pirmiausia, tais atvejais, kai jau egzistuoja tam tikri rezultatai arba duomenis. Todėl, norint sumažinti bandymų su gyvūnai skaičių, būtų galima tampriau bendradarbiauti tarp įvairių sektorių arba su kitais sektoriais, kitomis laboratorijomis, kuriuose galbūt jau yra atlikti panašus tyrimai ir ten turim atitinkamų rezultatų. Taigi, keičiantis duomenimis, būtų mažesnis bandymų su gyvūnais poreikis. So, uh, question. Dabar atsakysiu į klausimą. O kuogi mes, aplinkos komitetas, galime prisidėti prie to, kad komisijos pasiūlymas taptų stipresniu ir geresniu? Mes siūlome kelis pakeitimus kuriais norime sustiprinti peržiūros nuostatą. Reikia paruošti dirbą mokslui klestėti ir bandymų su gyvūnais pakeitimas, bandymai su negyvūnais turėtų būti šių pastangų dėmesio centre. Ačiū. Kvėl, mevrouw Mūrko, ik heb op mijn lijstje Ačiū, mano kalbėtojų sąraše yra septyni kolegos, užsiregistravo pan Hopinštit. De heer Bovis en de heer Ulmer. Dan is nu het woord allereerst aan de schaduwrapporteur. Pirmiausia, žodis teikimas šešėliniam pranešėjui, Liaudės partijos frakcijos atstovui, pana Hopinštit. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau aiškiai pasakyti, kad procedūra, kurią minėjo ponas Bauvis ir kiti kolegos, gali turėti fatališkų pasiekmių. Tik tai 11 val. gavome ponios Murko parengtą dokumentą ir e, šiandien 18 val. baigėsi terminas teikti pataisas, jis buvo prailgintas iki rytojaus, aišku, tai šiek tiek mums pagelbės, tačiau mes nesame izoliuoti, vis, visuomenė mus stebi ir e, pramonės mokslininkų atstovai ir kai jie mato, kiek nedaug laiko mes skiriame svarstyti šį <clears throat> klausimą, E, turint omenyje, kad šis reglamentas jau veikia nuo 86 metų ir e, tik tai 2009 mes jį bandome keisti, o po to dar bus peržiūrimas 10-11 metais, tai gali atrodyti mūsų darbas iš procedūra šiek tiek keistai. Pirmiausiai aš noriu pasakyti, kad aš savo pataisas pirmiausiai parengiau vokiškai, po to per savaitgalį ir anglų kalbai buvo išversti 33 iš viso jų yra. Ir aš dabar nenoriu kalbėti apie tas pataisas, kurias pats parengiau, galbūt kai jau visi kolegos jas pateiks, tai tuomet galėsime panagrinėti. Iš esmės noriu pasveikinti uh, bandymą pakeisti tą senąją direktyvą. Iš tikrųjų, nuo 86 metų smarkiai pasikeitė bendroji e, bandymų su gyvūnais aplinka ir aš būdamas veterinaru turiu taip pat pakankamai ilgą darbo su gyvūnais patirtį, o tai reiškia, kad pristaikyti prie paskeitusios situacijos reikėjo jau pakankamai seniai. Tai reiškia tačiau taip pat, kad e, direktyva turi atsižvelgti ir į e, būtinybę prisitaikyti prie paskeitusios situacijos laboratorijų darbuotojų, mokslininkų rengimo srityje, prie kitų pasikeitusių aplinkybių, prie įvairių alternatyvių bandymų būdų galimybių. Ir jeigu pažvelgtume į mokslininkų rengimą šioje srityje, bandymų su gyvūnais srityje, pamatytume, kokio aukšto lygio specialistai ten dirba, tai iš tikrųjų pradėsime tos žmonės žymiai labiau gerbti, nei galbūt iki šiol darome. Ir galbūt kitaip galėtume ir diskutuoti apie atliekamus bandymus gyvūnų gerovės apsauga, atsižvelgiant į suomenės sveikatos apsaugą ir atsižvelgiant į biomedicinos mokslinio tyrimų rezultatus, visą tai turi būti atsižvelgta, nekvestionuojant būtinybės kurti naujus medikamentus, nes tiek pacientai, tiek potencialus pacientai, nekalbant jau apie sergančius asmenis, visi to laukia. Komisijos pasiūlymas aiškiai parodo, kad visi reglamentai turi, visos taisyklės turi remtis solidžių mokslinio tyrimo rezultatais ir negali kliudyti mokslinio tyrimų eigos. Aš palaikau taip pat ir visas priemonės ieškoti, ieškant alternatyvų bandymams su gyvūnais, ten, kur alternatyvų nėra šiuo metu, nežinome, kaip situacija pasikeis rytoj ar poryt ten reikia sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių taip, kaip tik yra įmanoma. Taip pat ir biurokratinę naštą reiktų mažinti. Aš girdėjau apie pasiūlymus didinti kontrolių skaičių. Aišku, nedarant nuolaidų gyvūnų apsaugos klausimui ir visi patikrinimai turi remtis taip pat ir etiniais elementais. Tačiau nedidinant biurokratinės naštos leidimų išdavimo arba naujų vaistų registravimo srityje reikia vadovautis valstybės narėse galiojančiais patikros principais ir reikalavimais, siekiant nekelti pavojaus ES bendrai vidaus rinkai. Pat reikia atsižvelgti ir į pramonės bei uh, tyrimus atliekančių institucijų situaciją ir pageidavimus. Manau, kad uh, šis pasiūlymas gali pasitarnauti tam, kad valstybės narės parengtų atitinkamas taisyklės tiek e, kontrolės ir priežiūros, tiek mokslinio tyrimo atlikimo, kurios atitiktų dabartinę laikmečio dvasę. Bet kokiu atveju aš noriu kalbėti, kad bandymų su gyvūnais mažymas yra sveikintas dalykas, aš nenoriu kalbėti čia apie primatus, ne e, žmogiškos kilmės primatus pirmiausiai. Ir čia kalbama apie gamtoje sugautus e, primatus. Tai bandymai gali būti atliekami tik tai geriausiu atveju su pirmosios kartos laukiniais gyvūnais, galbūt dar su jų palikuonėmis, tačiau jau su uh, vėlesnėmis kartomis tą daryti seniai yra uždrausta. Aš manau, kad per pastaruosius metus, ponė Florencai, kreipiuosi į Jūs, padarė pakankamai daug, kad pagerintų e, mokslinio tyrimų organizacijų ir institucijų konkurencingumą pasaulio mastu, tačiau dar nemažai galima nuveikti šioje srityje, tačiau manau, kad mes paprasčiausiai to nesiekime Europoje. daugiausiai kenčia universitetai, kitos mokslinio tyrimų įstaigos, įvairūs biotechnikos institutai ir įmonės. Ir aš manau, kad e, kuriant naujos kartos mokslinius tyrimus ir gydymo, e, tai yra vaistus ir gydymo metodus, ta situacija tikrai nėra priimtina. Europos konkurencingumas ir naujų technologijų taikymas, manau, čia yra taip pat labai svarbus aspektai. Todėl mes turėtume nustatyti standartus pasauliniu mastu ir kitos valstybės turėtų jų taip pat laikytis, jeigu jie galios vien tik tai ES valstybėse, tai aš manau, bandymai su gyvūnais bus atliekami už ES ribų, o mes tokio tikslo neturime. Taip pat yra labai svarbu vystyti alternatyvius mokslinio tyrimo metodus. Tai gali būti nemažas iššūkis mokslo visuomeniai. Tačiau, kaip jau minėjau, laboratorijose dirbo iš tikrųjų aukštos kvalifikacijos specialistai, tačiau kita e, vertus ir bandymai su gyvūnais kainuoja pakankamai brangiai, todėl jeigu būtų kitokių alternatyvių metodų, tai manau, kad mokslininkai e, juos pasitelktų. Anksčiau kai kuriuose e, sritise <clears throat> buvo gaminant įvairius vaistus, atliekami bandymai su gyvūnais, su, su žirkėjais ypatingai ir jų e, lastelių audiniai būdavo pakankamai aukštomis, aukštomis sąnaudomis e, specialiai buvo veisiami žirkėnai, kad e, būtų turima, būtų galima turėti pakankamai medžiagos lastelienos moksliniams tyrimams. Aš manau, kad alternatyvius metodus pasitelkus tą būtų galima daryti žymiai pigiau. Taigi, manyčiau, kad pateikus kolegoms pataisas mes galėsime diskutuoti žymiai išsameu ir įdomiau šią temą. Aš bent jau savo pataisas atitinkamai suformuluosiu. Ačiū. Dank wel, meneer Hoppenstedt. Dan is nu het woord aan mevrouw Ferreira. Merci, euh, monsieur. Dėkoju, ponė pirmininkė. Trumpai tariant, aš manau, kad visi sutarėme dėl to, jog reikia direktyvą peržiūrėti. Direktyva galėjo daugiau negu 20 metų, tad jau laikas yra peržiūrėti. Mes taip pat sutarėm dėl to, kad klausimas yra labai svarbus, labai aktyv, aktualus, bandymai su gyvūnais e, liečia be abejo mūsų emocijas, nes visi rūpinamės dėl to, kaip tie gyvūnai moksliniams tyrimams skirti gyvena, kaip, koks paskui jų likimas laukia, kaip yra su tyrimai su primatais. Turime blaiviai vertinti situaciją, negalime net įsivaizduoti, kad e, Europoje mokslininkai atliks bandymus su gyvūnais tik dėl to, kad jiems malonu tai daryti, kad malonu atlikti būtent tokius bandymus taip nėra, suprantama, ypač kalbant apie primatus. Mes įsivaizduojame, kad tie bandymai, kad ir su primatais, yra būtini, kuriant naujus uh, vaistus, tyriant tokias lygas kaip AIDS, Parkinsono lyga, kurti vakcinas ir, ir ieškoti gydimo būdų yra neįmanoma, net liekant bandymų su primatais. Taip pat, jeigu jau teikiame siūlymus, labai apribojančius siūlymus. Turime pasidomėti, kokios bus tų mūsų siūlymų pasiekmes mokslo tyrimams ir kaip moksliškai galima būtų pagrysti tuos siūlymus, kuriuos ketiname čia parlamente priimti. Aš norėčiau pasakyti, kad neturiu pakankamai duomenų šiais klausimais, tačiau e, į mane kreipėsi kai kurios laboratorijos e, dirbančios Europos Sąjungoje, nes joms rūpi tai, ką mes čia nuspręsime, jiems rūpi, kokia įtaka tai turės mokslo tyrimams. Kaip jau sakė prieš mane kalbėjęs kolega, mes suprantame, kad yra būtina numatyti tam tikras ribas, sustiprinti bandymų atliekamų su gyvūnais reguliavimą. Mes turime suprasti, kad e, tie bandymai, jeigu bus labai ribojami, vyks ne Europos Sąjungoje, jie vyks kitur. Manyčiau, kad reikia sudaryti tokias sąlygas mokslininkams, kad jie galėtų dirbti Europos Sąjungoje. Tai štai, tokius siūlymus galėčiau išdėstyti. Juk ne vienas iš mūsų nenorime, kad gyvūnai kentėtų be reikalo, nenorime, kad būtų laboratorijose naudojami gyvūnai, tačiau iškelkime ir kitą klausimą, ar mokslininkams tie bandymai yra reikalingi, ko gero taip. Suprantama, apribojimai turi egzistuoti, tačiau jie turi būti sveikų protų pagristi. Dėkuoju. Dank u wel, mevrouw Ferreira. Ačiū, poniai Ferreira. Dabar suteiksime žodį poniai Liotard. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai Murko už paaiškinimus. Manau, kad tas pranešimas turėtų būti ne pranešimas nuomoniai pareikšti, tačiau mes turėjom rengti šį pranešimą iš esmės. Na, šiaip ar taip, trys pastabos. Svarbu, kad numatyti tam tikrus apribojimus susijus sričiai, kur yra susijusi su bandymai su gyvūnais. Svarbu ieškoti pakaitinių metodų. Ir kai tai yra įmanoma, jie turėtų, tie pakaitiniai metodai turėtų būti privalomi. Taip pat labai svarbu skatinti tokių pakaitinių metodų atsiradimą. 12 milijonų gyvūnų e, patiria tuos bandymus Galima, aišku, svajoti apie tai, kad tų bandymų būtų atsisakoma. Tačiau gyvūnų skaičius, kurie naudomi bandymams dėja, nemažėja, jis tik auga. Turėtume imtis efektyvesnių priemonių, kad tokių gyvūnų skaičius sumažėjo. Pirmiausia, kaip jau sakiau, yra būtina užtikrinti, kad būtų keičiamasi duomenimis, uh, reikėtų nustatyti griežtas taisyklės kai kuriuose sektoriuose. Pavyzdžiui, svarbu, kad nebūtų skatinamos protekcionistinės priemonės. Jeigu būtų keičiamasi duomenimis, daugelio bandymų galbūt būtų galima ir išvengti su gyvūnais. Pritariu poniai Murko, kad bandymai su gyvūnais turi mažėti, ypač su primatais pagal vadinamą formulę F1, tai yra pirmosios kartos primatai. Mes GUE frakcija teikėme kai kurios pakeitimus, tikimės, kad pranešėjai tai atsižvelgs. Dėkoju. Ačiū, ponė Liota, sako pirmininkas. Pone Jackson turi žodį, prašom. Ačiū, ponas pirmininkė. Buvau nusiteikusi kritikuoti tai, ką mano kolegos sakė, tačiau ponė Ferreira mane kaip ir pralinksmino, kadangi sublizgėjo sveikų protų. Tikriausiai nesupiksite, jeigu jūs pagirs e, Britų konservatoriai. Aš, tiesą sakant, ruošiau pranešimą dėl 86 direktyvos, tuo metu dar buvau jauna, nepatyrusi ir faktiškai tai buvo pirmas mano pralaimėtas mūšis. Tačiau aš ko gero pasimokiau. Taip pat teko daug keliauti, daug pamačiau pasaulio ir pasimokiau. Taigi jau 23 metai praėjo karna, prisipažinkime, ir aš žiūrėjau, kaip per visą tą laikotarpį kito 86 metų direktyva. Kartais užduodavo klausimų, tačiau komisija labai nenoriai reaguodavo į mano paklausimus. Taip pat preambulėje, pavyzdžiui, komisija skundžiasi dėl nevienodai gyvendinimo. Bet aš nesuprantu, ką komisija turi omenyje. Cituoju, kai kurios valstybės narės užtikrina aukštą gyvūnų apsaugos lygį, kitos tik tai minimaliai įgyvendino 86 metų direktyvą. Toks yra gyvenimas, taip juk visos direktyvos yra taikomos. Vienos valstybės apsiribuoja direktyva, kitos imasi griežtesnių priemonių. Tik tai Bloga yra tai, kad kai kurios valstybės narės visai nieko nedarė. Taigi situacija kito ir nėra tokia, kokią ją pateikė komisija. Pavyzdžiui, Luksemburgas ne vienerius metus išsukinėdavo nuo direktyvos pritaikymo, tiesa vėliau pasitaisė, persigalvojo. Taigi tikrai atėjo laikas šią direktyvą atnaujinti. Dabar mūsų komiteto santykis su Žemės ūkio komitetu. Jeigu Žemės ūkio komitetas atsižvelgtų į mūsų pakeitimus, tai būtų unikalus istorinis atvejas. Taigi galbūt nesureikšminkime taip jau labai Žemės ūkio komiteto svarbos. Dabar dėl to, kad nepakankamai turime laiko. Aš kalbu anglų kalba, tačiau daugelis kitų gimtoji kalba nėra anglų kalba, Jiems nėra lengva diskusija dalyvauti, pakeitimus pateikti. Tai kaip jūs sutinkate su tokia tvarka? Jeigu aš nebūčiau Anglė arba Airė, tai sukelčiau tikrą audrą šiuose rūmose. Tikrai jums juk draudžiama išsireikšti, pateikti pakeitimus savo gimtają kalbą. Nebent aš turiu kokį nors pagalbininką, kuris kalba anglų kalbą. Bet tikrai taip, kaip elgiamasi, yra labai negerai. Ir žemės komitete, komitetas dar net nėra paskyręs pranešėjo, todėl vargu ar mums būtina skubėti pateikti savo pakeitimus pirmojų svarstymų. Tikrai jis e, kandiduoja į bendruomenių rūmus ir bus ko gero išrinktas į Nes karalystės parlamentą. Taigi nėra mus kur skubėti. Pone Ferrera kalbėjo apie bandymus su beždžionėmis, primatais ir toliau ir panašiai tiesiai šviesiai pareikšiu, ponia Murko. Šiaip aš ją labai gerbiu, tačiau ji susimopė. Tikrai nereikėtų mums čia žaisti su tuo, ką komisija yra pasiūliusi, dėl to, jog būtų ir toliau leidžiama tam tikromis sąlygomis atlikti bandymus su beždžionėmis bei nežmogiškais primatais. Nesupykite, ponė Murko. Tačiau jūsų komanda teigia, nuėtumėte pas daktarą ir jis pareikštų, dėja, jums ankstyvoji Alzheimerio stadija. Ir gydytojų šauti galva yra naujoviškų vaistų, kurie egzistuoja, bet nerekomenduotų jūsų žmonėms, kadangi jūs esą prieš bandymus su žmonėmis. Taigi todėl ir neleistų šiais vaistais šios vaistus naudoti. Faktiškai tokia pati mintis ir fiksuojama ponios Murkos pakeitimuose. Faktiškai jis siūlo stabdyti mokslinius tyrimus, neleidžia naudoti, atlikti bandymus su beždžionėmis, su primatais, nors Europos Sąjungoje bei visame pasaulyje Šimtai tūkstančių pacientų melste meldžiasi, kad atsirastų, būtų sukursti vaistai, kuriuos tai manoma sukurti atliekant bandymus su primatais ir beždžionėmis. Kai ėjau šio komiteto pirmininko pareigas, man buvo diagnozuotas Parkinsonas Tikrai man būdavo sunku balsuoti, rankos drebėdavo, rankos ir toliau dreba, bet nebe taip smarkiai, kadangi naudoju vaistus, gerių vaistus, kurie buvo išbandyti su primatais. Taigi aš toliau dirbsiu, taip pat e, toliau žaisiu golfą ir visai neblogai žaidžiu golfą, kadangi dėl raumenų mešlungio sugebu labai tiesiai kamoliuką mušti. O ką jūs siūlote? Norite pareikšti, jog Europos parlamentas yra balsavęs dėl nuomonių, kuriomis ES norima uždrausti bandymą su primatais. Gaila gyvūnų. Graudu pažiūrėti, kaip elgiamasi su gyvūnais laboratorijose. Bet ką jūs labiau mylite, žmonės ar gyvūnus? Kas jums svarbiau? Ši direktyva, kaip ją siūlo komisija, nėra visiškai gera, reikia šį beitą pakeisti, bet bendrai paėmus viskas direktyvos pasiūlyme yra neblogai sudėliota Dabar kalbant apie žmogbeždžionės, nevados artimiausi mūsų giminaičiai. Junkintinėje karalystėje bei kitur nėra atliekami bandymai su žmogbeždžionėmis. Direktyva tiesiog palieka galimybę tokius bandymus atlikti. Pavyzdžiui, kilus epidemijai, kažkai nežinomai, lyga atsiradus. Ką mes darytume, jeigu tokia lyga atsirastų? Nieko nedarytume. Ir milijonai žmonių dėl mūsų neveiklumo mirtų. Dabar pakalbėkime apie patikrinimus. Aš žaviuosi tuo, kaip ponė Murko sprendžia patikrinimo klausimą. Faktiškai jie kopijuoja mano pasiūlymus, patiktus kitame kontekste. Tačiau nes, neturėkite iliuzijų, taryba nesutiks su jūsų siūlymais. Jeigu direktyva būtų labai detali, tai arba komisijai būtų sunku užtikrinti jos įgyvendinimą, arba apskritai tokia direktyva būtų nepagėdaujama, tektų jums spręsti klausimą, kas geriau. Ar pagėdaujate, kad valstybės narės siūstų jums ataskaitas, jos nesiūstų jokio ataskaitų, ar siūsite inspektorius, kurių neturite, ar sukursite, ar siūlite sukurti tikrintojų komandas, kurių nepagėdaus valstybės narės tikrai žaviuosi tokia jūsų drąsa, užsispyrimu. Manau, kad mūsų komitetas turi ir toliau taip darbuotis. Baigdama pasakysiu, ponas Hopinštetas sakė, jog pagidaujas toliau aptarinėti pakeitimus. Bet man atrodo, kad šiandien diskusija bus užbaigta. Pakeitimai netgi nebus toliau diskutuojami. Tai aišku, negerai. Aš galbūt negalėsiu atvykti posėdį, ar nebus taip, kad žaisiu golfą. Dank u wel, mevrouw Jackson. Dan is nu... Ačiū, ponė Jackson. Ponė Rostet, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Paprašiau žodžio, kadangi esu pranešėję dėl šios direktyvos susijusio su bandymai su gyvūnais pramonės komitete. Norėčiau pasakyti porą žodžių, kurie bus nukreipti tą pačią linkme, kaip minėjo ponė Jackson. Pritariu kolegoms, aišku, reikia stengtis išvengti emocijų, diskutuojant šią temą ir sakyti tiesą. 2005 metais 12 milijonų gyvūnų patyrė bandymus. 25 valstybės narės e, tokį gyvūnų skaičių naudojo bandymams. Tai reiškia, kad egzistuoja šioje srityje tam tikras stabilumas. Tai reiškia, kad pirmoji direktyva suvaidino savo vaidmenį, kai buvo siūloma ieškoti alternatyvių bandymų. Dažniausiai naudojamos yra žiūrkės ar pelės. Ir tik tūkstantis atvejų buvo pastebėta, kaip panaudoti bandymus buvo primatai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad turime padaryti tikrai visą, kad būtų siūlomi alternatyvūs variantai. Tačiau kita vertus žinoma, kad ir tokiu atveju, kur alternatyvių išeičių tiesiog nėra, kaip sakė ponė Ferreira, kai reikia tirti, pavyzdžiui, AIDS, e, neurodegeneracinės lygas, pavyzdžiui, Alzheimerio lygą ar visai lė kitų lygų, vis tik tebelieka būtina atlikti bandymus su primatais, ieškant, kaip tas lygas gydyti norėčiau pasakyti, kad aplinkosaugos komitete vis tik ir rizika turi būti atkreiptas dėmesys. Yra stengiamasi taip pat e, bandymus su primatais riboti. Na, o atliekant bandymus su antrosios, kalbu, su antrosios kartos primatais, bandymai nėra visiškai pasitvirtinantis. Manyčiau, kad yra įmanoma pagerinti gyvūnų laikymo sąlygas ir geres, geriau turi būti panaudojami gyvūnai. Kai diskutuojama su e, laboratorijomis, kur tie bandymai ES atliekami, laboratorijų atstovai mums sako, kad e, jiems svarbiausias dalykas yra užtikrinti tokių bandymos naudojimų gyvūnų gerbuvį. Nes jeigu testai atliekami su gyvūnais, kurie patiria e, kažkokį kažkokias neigiamas emocijos nėra geri testai, nes tuomet teisingų rezultatų sulaukti neįmanoma. Reikia atlikti rezultatus, pasak mokslininkų, su gyvūnais, kurie nėra kenčiantys. Svarbu, kad gyvūnai nepatirtų skausmo ir kad jiems būtų užtikrintas visokiojopas gerbuvis. Yra svarbu tą žinoti mums visiems. Tai yra juolab svarbu, kad būtent tai turėtų mus leisti paskatinti bandymus su gyvūnais Europoje, nes mes čia turime labai griežtas taisyklės, aplinkosaugos taisyklės ir taisyklės susijusios su sveikatos apsauga. Jeigu uždrausime tokio pabudžio bandymus su gyvūnais čia Europoje, e, jie bus daromi kitur, trečiosiuose šalyse, pavyzdžiui, Azijoje. Ir ten mes neužtikrinsime jokios tokių tyrimų kontrolės, negalėsime užtikrinti tinkamų tų bandymų sąlygų ir jo labiau uh, E, tų gyvūnų, su kuriais atliekami bandymai, gerbuvio. Tad ir bandymų rezultatai nebus patikimi tokiomis sąlygomis atlikti. Priimkime tokius sprendimus, kad mes galėtume numatyti taisyklės, numatyti tam tikrus standartus, kad direktyva būtų tinkamai įgyvendinama, gyvūnų gerbuvis prisideda prie atliekamų bandymų kokybės, kad gyvūnų gerbuvis atliekant bandymus jis bus užtikrintas. Pavyzdžiui, jeigu yra numatoma sisteminė politika atlikti bandymus su antrosios kartos primatais, tai vėlgi reikštų, kad e, bent dešimt metų turi būti padvigubintas tų gyvūnų kiekis. Tai reiškia, kad e, taip pat atsirastų ir didesnis lėšų poreikis. Europiečiai neturi tiek e, lėšų, kad galėtų taip nesunkiai šią problemą išspręsti. Japonija ir Rungtinės valstijas lė, konkurentės lėšų turi daug daugiau. Maničiau, kad svarbu sudaryti kuo geresnės sąlygas, kad šio pobūdžio bandymai vyktų Europos Sąjungoje. Nes priešingų atvejų, jeigu bus e, priimti e, netinkami sprendimai, e, tuomet gali kilti gyvūnų augintojams poreikis pritaikyti daugeliu gyvūnų eutanaziją, ypač nuo to kentėtų patinai. E, taigi mūsų sprendimai, jeigu jie bus netinkami, gali atsigręžti prieš mus pačius – Pamastykime apie tai, ko sieksime šią direktyvą. Aš jums kalbėjau apie tai, kad pramonės veikla gali būti iškeliama į tokią šalis kaip Kinija, Brazilija, Singapūras, kad fundamentaliai tyrimai gali sumažėti Europos Sąjungoje, kad investicijų tam gali prireikti per nelik daug. Kai diskutuojame su mokslininkais, visi mums sako, kad jie visiškai neketina kankinti tų gyvūnų, kurie naudojami bandymams. Tokie nėra jų ketinimai priešingai. Tai tiek norėjau pasakyti. Noriu pasakyti, kad primatai yra tie resursai, kurie yra naudomi menkai bandymams. 0,1 procento visų bandomųjų gyvūnų sudaro primatai. Ir um, manyčiau, kad svarbu remtis faktais ir svarbu išsiai, ir svarbu, kad nebūtų sužlugdyti tyrimai Europoje ir svarbu tuo pat metu užtikrinti gyvūnų gerbui. Ačiū. Ačiū, ponė Grustet, ponas Bauzis. Pirmininkė. Iš tikrųjų diskusija yra rimta. Anksčiau tokių diskusijų taip pat turėjome e, kuomet svarstėme kosmetikos medžiagų klausimus. Ir taip pat parlamentas bandė sumažinti gyvūnų, su gyvūnus atliekamus bandymus kosmetikos gamybos srityje. Aišku, čia situacija kita, kalbame apie vaistus ir kitas sveikatos priemonės e, skirtas žmonių gydimui. Dėl kosmetikos mes galėjome <clears throat> sutikti su tuo, kad e, e, galime išsiversti ir be naujos rūšies lūpų dažų, jeigu turime atsisakyti bandymų su gyvūnais, siekiant tuos lūpų dažus sukurti. Tačiau Jeigu kyla rizika, kad bandymai su gyvūnais persikels į užsienį, tai mes e, galėsime pakeisti rinkodaros taisyklės ir įvesti naujus apribojimus, tai kosmetikos ir tie galėjome tą padaryti, tačiau vaistų, medikamentų srityje manau, kad tai bus neįmanoma padaryti ir jeigu neleisime uh, daryti bandymus su gyvūnais, kuriant naujus vaistus čia, tai jie persikels į užsienį. Tačiau mes negalėsime dėl įvairių išsakytų ir minėtų priežasčių neleisti tiems užsienyje pagamintiems vaistams, kurių gamybos procese buvo taikomi bandymai su gyvūnais būti. E, naudojamiems Europos Sąjungą. Taigi čia situacija žymiai sudėtingesnė, tačiau manau, kad mes visi sutinkame su tuo, kad uh, e, tie 3R, 3, tas 3R principas e, būtų kaip manoma mažiau taikomas bandymuose su gyvūnais, taip pat mes siekiame aukštesnio lygio gyvūnų gerbuvio užtikrinimo, tų gyvūnų, kurie naudojami bandymuose Kaip jau girdėjome, daugiausiai e, bandymų yra atliekama su žiūrkėmis, kitais panašiais gyvūnais ir e, primatų dalis šiuose bandymuose iš tikrųjų yra maža, tačiau būtent primatai sukelia daugiausiai emocijų, kadangi yra artimiausi žmonėms. Tačiau tam tikrais atvejais mokslininkai privalo atlikti bandymus su primatais, kuomet parlamente vyko diskusijos, kuomet mes matėme įvairias iškabintas dekoracijas, tai mums buvo visiškai aišku, kad mes nenorime, kad būtų atliekami bandymai su žmogbeždžionėmis ir mes nenorime, kad bandymai būtų atliekami su laukinė gamtoje pagautais gyvūnais, tačiau mes girdėjome, kad žmogbeždžionių dalis uh, yra tikrai nedidelė, minimali. Bendroje su gyvūnus atliekamų bandymų dalyje mano šalyje paskutinį kartą tokie bandymai buvo atlikti ketvirtame dešimtmetyje. Klausimas e, susijęs su laukinė gamtoje sugautais gyvūnais ir su jais atliekamais bandymais yra toks, kad jeigu mes norime sumažinti bendrą gyvūnų bandymų skaičių, tai turime bendradarbiausiu mokslininkais, mokslinio tyrimų kompanijoms ir ieškoti kitokių būdų. Reikia pirmiausia išsiaiškinti, kokiu turime įrodymų dėl antrosios kartos uh, gyvūnų dauginimosi gebėjimais, ar, tik, ar tie gebėjimai iš tikrųjų ženkliai sumažėja. Reikia įsiaiškinti pirmiausiai statistinius dalykus, kuomet aš lankiausi įvairiose bandymų centruose, kuriuose yra atliekami bandymai su gyvūnais. Tai du dalykai ten daro įspūdį, kurie turėtų būti įtraukti į bet kokią visoje Europos Sąjungoje galiojantį bet kokią direktyvą ar reglamentą. Tai yra pirmiausiai gyvūnų gerbuvio užtikrinimo reikalavimai, apie kurios kalbėjo Fransuos Grostet. Ir aš mačiau, kaip tie reikalavimai yra gyvendinami labai gerai ir netaip gerai. Ir taip pat privalo e, įmonės kompanijos atliekančios įvairius bandymus pateikti pateikti savo prašymus jiems atlikti nepriklausomoms institucijoms, kurios turėtų išduoti atitinkamus leidimus tam, kad būtų objektyviai įvertinta būtinybė šios bandymus atlikti ir jeigu ta e, būtinybė būtų išvelgta nepriklausoma vertinimu, tuomet būtų galima išduoti leidimą bandymui atlikti ir tokiu būdu būtų galima smarkiai sumažinti bandymų su gyvūnai skaičių. Aš taip pat manau, kad mums reikia ir toliau daryti spaudimą mokslininkams, akademikams, įvairioms mokslinio tyrimų institucijoms, siekiant ieškoti naujų metodu ir mm, siekiant mažinti bandymus su gyvūnais. Ta pat mes darėme, kuomet svarstėme kosmetikos klausimus ir iš tikrųjų e, kompanijos e, priėmė tą iššūkį ir dabar bendradarbiauja su ES institucijomis ieškodamos įvairių alternatyvių tyrimo galimybių. Dar vieną klausimą noriu užduoti komisijai kelia susirūpinimo e, sakinys, kuriame kalbama apie e, pavojų gyvybei keliančių cheminių priemonių naudojimą, e, priemonių, kurias turi poveikio reprodukciniams dauginimus gebėjimams. Ir na galbūt tos priemonės nėra e, tiesiogiai pavojingos gyvybei, tačiau bet kokiu atveju poveikį, sveikatos silpninti poveikį jos daro ir būtent tai mes turėtume pabrėžti. Baigdamas noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tiek diskusija, tiek pats pranešimas eksponuoja nemažai klausimų, reikia numatyti atitinkamus e, peržiūros terminus, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, į poveikį ir aš tikiuosi, kad būsimas parlamentas sugebės įvertinti tiek šią e, siūlomą priemonę, tiek ir kitų būsimų priemonių būtinybę. Na. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Sutinku, kad diskusija vyksta sunkiai. Tuo labiau, kad nežinome konkrečių pakeitimų, kuriuos pateikė kolegos. Nalai man patinka mūsų darbo būdas. Viena vertus pakeitimus tai manoma pateikti tik tai anglų kalba, galbūt tai ir nieko baisaus, tačiau tai savotiška diskriminacija tų atžvilgių, kurie galbūt ne visai moka anglų kalbą. Nematau reikalo skubėti nėra reikalo viską taip greitai spręsti, praėjo 23 metų nuo direktyvos prieimimo, tai jeigu dar kiek dienų praeis, nieko blogo nenutiks. Aš labai atidžiai šią temą domėjausi dviejose Vokietijos universitetuose, lankiausi tyrimų laboratorijose, kalbėjau su laboratorijų vadovais, kalbėjau su gyvūnų apsaugos specialistais ir esu nusteikęs optimistiškai Manau, kad laikantis griežtų kriterijų, tyrimai atliekami labai teisingai, aukštų mokslinio lygių. Ko gero mes visi sutinkame, mes nepagidaujame, kad gyvūnai būtų kankinami. Net jeigu kankinimo, tam tikros skausmo ir neįmanoma šimtų procentų atmesti arba eliminuoti. Mums visiems tenka per visą gyvenimą apie du gyvūnus, su kuriais yra atliekami bandymai nuo, nuo mažos žuvelės galbūt iki dėlių gyvūnų. Aš manau, kad diskusija vyksta ypač audringai tais atvejais, kai bandymai atliekami su į žmogų panašiais gyvūnais, vadinamaisiais e, artimais e, mūsų giminaičiais. Kita vertus, e, ne visais atvejais įmanoma atsakyti gyvūnų su beždžionėmis arba primatais. Pateiksiu galbūt porą pavyzdžių. Pavyzdžiui, hepa, skiepų nuo hepatito gamyba, ko gero, tokios vakcinos gamyba neįmanoma be bandymų su primatais. Dabar kai kuriais atvejais bandymai su žinduolis yra neišvengiami. Tikrai reikia nustatyti, kokio mastu galima atlikti bandymus su gyvūnais. Man nepatinka apibrieštis dėl to, kad komitologijos būdu yra siūloma nustatyti tam tikras bandymų kategorijas. Neturėsime jokio balso, negalėsime komentuoti tų kategorijų sudarimo, jeigu kategoriją nustatys komisija. Taip pat mums nepatinka čia minimas penkerių metų laikotarpis. Įžvelgiu problemą dėl diskriminacijos tam tikrų profesijų atžvilgių. Jeigu per daug griežtus kriterijus nustatysime, tai moksliniai tyrimai bus atliekami ne Europoje. Taigi tokiu būdu mes nepadėsime nei gyvūnams, nei atitinkamoms laboratorijoms Europoje. Dank u wel, meneer Ulmer. Dan is nu het woord aan mevrouw Keilin Lucas. Ačiū, ponia Lukas, prašau. Ačiū, ponas pirmininkė. Noriu padėkoti ponai Murko už puikų pranešimą ir atleiskite, pavėlavau, neišgirdau įžangos. Tiesa, girdėjau ponios Jackson, mano tautietės komentarą ir norėčiau du dalykus pakomentuoti. Iš tikrųjų, negerai, kad pakeitimą nepateikti kitomis kalbomis, dėl to aš apgalėstauju. Taip pat nereikėtų leisti, kad šį klausimą nagrėtume skubotai, Taigi laukiame ne vienerius metus, kol tema bus įtraukta į darbo atvarkę, todėl neturime dabar skubėti, bet to, ko gero suprantu, kad pranešėjas iš Žemės ūkio komiteto ne visą savo dėmesį skiria šiai temai, kadangi dairosi į bendruomenių rūmų nario postą. Manau, kad turėtume pasistengti viską nuosekliai ir protingai aptarti. Dabar sureaguosiu į ponos Jackson komentarą. Nereikia galvoti, jog yra prieštaravimas tarp, gyvūnų, tarp žmoniaus sveikatos apsaugos ir gyvūnų gerovės. Tikrai ne visais atvejais per bandymus su gyvūnais galima geriausiai įsiaiškinti, kaip žmogaus organizmas reaguos į tam tikrus preparatus. Kaip pavyzdį paminėsiu Junktinėje karalystėje atliktus tyrimus su žmonėmis, jiems davoms su gyvūnais išbandytų vaistų, bandymo nariai žmonės beveik, vos nenumirė. Taigi mes matome, kad ne visais atvejais galima sulyginti gyvūnų bei žmonių reakciją į tam tikrą vaistą. Taip pat tas poveikis žmogui gali būti desnis arba mažesnis. Daugelis bandymų nėra pakankamai išsamusa, todėl bandymų su gyvūnais rezultatai yra patikimi tik tai maždaug 50 procentų pakartojus bandymą galima kiekvienu antru atveju gauti visai priešingą rezultatą. Taigi atitinkamai, ko gero, reikia dar daugiau atlikti bandymų, kad būtų gaunami aiškus ir pagristi rezultatai. Reikia, ko gero, ieškoti alternatyvų, kurios tiktų tiek gyvūnams, tiek žmonėms. Aš matau nemažai alternatyvų, tačiau turime aktyviau jas analizuoti, turime greičiau užtikrinti jų patvirtinimą, taip pat turime užtikrinti, kad tos alternatyvos procedūros greičiau atsirastų rinkoje. To pagėdavo ir ponė Murko. Ponas Bovis sakė, jog turime daryti spaudimą visiems suinteresuotėsiams, kad būtų greičiau paruošti alternatyvus bandymų būdai. Pagal dabartinį komisijos pasiūlymą nematau pakankamai paskatų kad suinteresuotosios šalis pasiūlytų alternatyvius būdus. Taigi čia kažką reikia keisti. Pateiksiu konkretų pasiūlymą, pateiksiu netgi konkretų pakeitimą. Reikėtų įsteigti ne tik nacionalinius pavyzdinius centrus, bet įsteigti ir nacionalinį alternatyvių bandymų koordinavimosi centrą. Moksliniams tyrimams 2005 metais buvo panaudota 12 milijonų gyvūnų ir didžioji dalis, apie 80 procentų, buvo panaudota fundamentaliuosiuose tyrimuose ir tik nedėlė dalis buvo naudota užbaigiant atitinkamus tyrimus. Taigi, mums reikėtų taikyti tą 3R principų metodą visoms procedūroms, o ne tik tams, kurias reglamentoja ECFAM. Todėl reikėtų įsteigti Europinį alternatyvių metodų pavyzdinį centrą, kuris propaguotų alternatyvių bandymų sklaidą, leistų apjungti nacionalinius mokslininkus taip pat leistų dalintis duomenimis apie nacionalinių lygių atliktas e, studijas, taip pat prie vieno stalo sudintų suinteresuotas šalis bei paspartintų visą procedūrą, visus darbus, kitaip tariant, greičiau atsirastų rinkoje oficialiai patvirtintų alternatyvių mokslinių bandymų. Noriu tik padėkoti ponai Murko už šį pranešimą, tikrai neblogas jis, ačiū. Ja, dank u wel, Dante. Ačiū, labai. Ir galiausiai ponė Dagmarot Beirin, prašom. Ačiū, ponas pirmininkė. Tiesa, nereikėdama šiandien kalbėti, bet negaliu nustykti. Tikrai dar neišgyjau, dar balsos tygos streikuoja. Galbūt jau 15 metų, kaip ir žinote, kovojo už tai, kad būtų uždrausti bandymai su gyvūnais kosmetikos pramonėje. Kovojau už tai arba prieš tai, kadangi laikiausi šitokios pozicijos. Su ja ir jūs sutikote. Egzistuoja juk skirtumas, kokie paskirčiai yra naudojami gyvūnai kokioje paskirčiai atliekami moksliniai tyrimai su jais. Ko gero labai pagristai pastaraisiais metais aš sakiau, jog nekalbėsiu apie bandymus su gyvūnais vaisto sektoriuje. Kodėl aš nenoriu į šią temą gilintis? Ogi todėl, jog nepagidauju, kad mes būtume priversti daryti skirtumą kokių lygų atvejais yra galimi bandymai su gyvūnais ir kokių lygų atveju tokie bandymai nėra toleruotini. Šiandien girdėjome nemažai panašių argumentų. Tikrai nenorėčiau diskutuoti, kas kelia grėsmę žmogaus gyvybei, o kas mažina gyvenimo kokybę. Taip pat nenoriu kalbėti, kreiptis į tėvus, sakydama, jūsų vaikai serga nepagydama lyga, tačiau mes e, nubraukėme mokslinius tyrimus, kurie galbūt išgelbėtų jūsų vaikus. Kita vertus, aš ir nesu už besąlygiškus bandymus su gyvūnais. Ko gero, čia reikia neapsiriboti vien tais tuo 3R metodu. Sutinku su ponios Jackson nuomonė galima būtų numatyti europinės kontrolės. Tai būtų labai gražus mechanizmas, bet tai naivus. Tokių kontrolių nepavyksta įdėkti netgi maisto produktų srityje. Nuo pat GSE e krizės mes tokios procedūros nėra, nesame įvedę. O dabar bandome save apgaudinėti, manydami, kad yra įmanoma tokias kontrolės įdėkti šioje srityje. Tikrai jokia valstybė narė neskirstam lėšų. Taigi, ką daryti? Pone Murko kaip ir pasirinko teisingą principą, tačiau kai kurie jos pasiūlymai per daug radikalus. Ko gero, turime labai gerai suprasti, Apie ką mes čia kalbame? Kalbame apie lygas, kurias tikimės išgydyti. Aišku, būtų labai puiku, jeigu visos lygos būtų išgydomos. Taigi, kol jos dar nėra išgydomos laboratorijoje, mėgintuvėlėje, tol reikia galėti atlikti bandymus su gyvūnais, su sąlyga, kad gyvūnai kiek įmanoma mažiau kentėtų per tos bandymus. ponios Lukas nebuvo nuo pat pradžių posėdžių salėje, todėl ji nesuprato, kad mes kalbame ne tik apie tai, kad negerai, jog ne visi pakeitimai anglų kalba pateikti, tiesiog mes esame verčiami tuos pakeitimus pateikti anglų kalba. Komisija savo dokumentą pateikė lapkričio mėnesį. Taigi gaila, kad nebuvo kiek anksteliau atrastas tas pasiūlymas, ir nebuvo numatyta šiai temai daugiau laiko. Tiesa, tie, kas domisi, galėjo susirasti šį dokumentą, tačiau gaila, kad mūsų komitete nebuvo pakankama laiko numatyta šiai temai aptarti, jau nekalbant apie tą kompetencijų susikirtimą. Tikrai nereikėtų atiduoti šio klausimo Žemės ūkio komitetui. Pasimokykime iš to, Todėl po rinkimų atidžiai spręskime klausimus pagal šeštąjį priedą dėl kompetencijų. Koks klausimas priskiriamas kokiam komitetui nagrinėti. Dabar kompetencijų centras. Aš seniai kovoju už ECFARM. Žinau, su kokiamis problemomis susiduria ECFARM. Tikrai labai sunku rasti lėšų, turėti pakankamai kvalifikuotų žmonių bei rasti gerą pusiausvyrą tarp alternatyvų kūrimo bei iš šalies, iš pramonės gautų alternatyvų tikrinimo arba analizės. O dabar yra siūloma įsteigti dar vieną Europinį centrą. Visiška nesąmonė. Įsteigę šį centrą užmirštume arba turėtume palaidoti viską, apie ką mes čia kalbame. Turime ne tik užtikrinti, kad ECFA veiktų Italijoje, viename iš gražių miestų, tačiau nepakanka tik įsteigti kažkokią tūrą, svarbu ir pažiūrėti, kaip ji leidžia lėšas, ką veikia. Taigi, jeigu mes norime pasiekti, kad farmacijos pramonėje būtų atliekama mažiau bandymų su gyvūnais, tai reikia propaguoti alternatyvius metodus, vadinamosius in vitro metodus. Ir galbūt mums nepasieks šio tikslo pasiekti 100 procentų, bet jau būtų neblogas rezultatas pasiekti šio tikslo 50 arba 70 procentų. Bet tam, aišku, reikia ne vien tik mūsų pastangų, bet ir pramonės bei ES pastangų. Ačiū. Ačiū, ponė Rodbėrant. Tikiuosi, kad jūs e, greitai pasveiksite, atgausite balsą. Tikrai nereikėtų dabar persistengti per diskusijas. Ko gero, visi pasisakė, kas pagėdavo. Taigi dabar norėtume išklausyti ir komisijos atstovo. Prašom. Thank you very much, Chairman, and... Ačiū, ponas pirmininkė. Ačiū ir komitetui už šią labai audringą diskusiją. Ačiū ir labai kokybišką diskusiją. Esu pasižymėjusi savo beveik dešimt puslapių komentarų, pasistengsiu vienai par kitaip sureaguoti juos. Galbūt, aišku, nepakankamai išsamei, bet pasistengsiu. Ši diskusija labai gerai atspindėjo diskusiją, kurią, kuri vyko su suinteresuotomis šalimis prieš pateikiant šį pasiūlymą. Panašiai ir komisijoje vyko diskusijos. Kaip ir jūs pastebėjote, per diskusiją bandoma atsižvelgti į direktyvos pagrindinį tikslą, o pagrindinis tikslas – pagerinti gyvūnų gerovę, bet gerinti gerovę turime taip, kad nenukentėtų moksliniai tyrimai ES kad nenukentėtų pacientai, nenukentėtų farmacijos pramonė. Taip pat mes nepagidautume, kad farmacijos pramonė bei mokslininkai išsikrausytų iš Europos, kadangi kitur, ne Europoje, jiems būtų lengviau atlikti mokslinius tyrimus, ne pagal tokius griežtus standartus. Kaip pasiekti šios pusiausvėros? Sunku pateikti tai atsakymą. Norėčiau paminėti, jog numatėme nemažai aspektų, kurie leis padinti gyvūnų gerovę. Čia atskirai paminėčiau apie tai, jog visi projektai turi gauti patvirtinimą, taip pat visi projektai arba bandymai turi būti vertinti iš etikos perspektyvos. Tiesa, tai papildomas darbo krūvis pramoniai. Todėl bandėme vadovauti sveiku protu. Manėme, kad kai kuriais atvejais būtų galima supaprastinti leidimų gavimo procedūrą. Taip pat nustatėme, jog būtų prezumuojama, kad leidimas suteiktas, jeigu institucija nesureaguoja į prašymą tarp tikrą laikotarpį. Aišku, skaidrumas nepaprastai svarbus dalykas. Direktyvoje yra nemažai nuostantų turinčių užtikrinti direktyvos laikymasi, užtikrinti skaidrumą, tai susiję tiek su techniniais dalykais, tiek ir su projekto įvertinimo atgalinė data. Tokio vertinimo rezultatai bus publikuojami. Be šių bendro pobenčių komentarų norėčiau sureaguoti į kai kuriuos aspektus. Stengsiuosi, mm, nors ir neturiu daug laiko, sureaguoti į kiek įmanoma daugiau komentarų, kuriuos išgirdau. Pirmiausia, nemažai kalbėta apie tai, jog reikėtų uždrausti bandymus su žmogbeždžionėmis, taip pat kalbėti, jog laipsniškai reikia nutraukti bandymus su nežmogiškaisiais privatais, primatais. Prašau. Komisija nusprendė, jog reikia uždrausti bandymus su žmogbeždžionėmis, tačiau nemanome, ką pastebėjo ne vienas kalbėtojas, nemanome, jog reikėtų visiems laikams uždrausti tokius tyrimus tikrai manome, jo gali būti situacijų, kai gelbsint žmogaus gyvybę teks atlikti bandymus su žmogbeždžionėmis. Tiesa, mes numatėme tik tai tam tikrą apsaugos sąlygą, kitaip tariant, bandymai turi būti atliekami direktyvos nustatymis sąlygomis, taip pat komisija turėtų teikti leidimą tokiems bandymams, o leidimą suteiktų tik tai po konsultacijų su Europos parlamentu. Tai yra pakankama kaip ir saugiklių. Ir jie, ko gero, garantuoja pakankamą gyvūnų apsaugą. Kai kurie kalbėtojai sakė, jog reiktų laipsniškai nutraukti bandymus su nežmogiškaisiais primatais. Mes irgi esame už tai panašią konsultaciją, rekomendaciją pateikė ir mūsų mokslinis komitetas, bet manome, kad šiuo metu nėra įmanoma nustatyti, kada tokie bandymai galėtų būti nutraukti. Tokių bandymų su primatais dar kurį laiką reikės. Tiesa, turime laipsniškai mažinti bandymus su primatais, tačiau tokie bandymai kol kas yra būtini. Bandome susiaurinti tokių bandymų apimti. Taip pat ir ponas Bovisas tyrausi, kas yra tos gyvybė, grėsmė gyvybei keliančios sąlygos. Iš tikrųjų atsakymo mes nepateikėme direktyvoje, bet atsakymą rasite kitose teisės aktuose, pirmiausia, farmacijos sektoriaus arba vaistų sektoriaus teisės aktuose. Bet ar preambulė bandome aiškiau apibrėžti, kas tai yra. Taigi, grėsmė gyvybei keliančios sąlygos, taip pat žmogaus protinę veiklą neigiamai veikiančios sąlygos, yra ten aiškiau arba būklė, ten yra aiškiai apibrėžiama. Manau, kad ši formuluotė yra pakankamai griežta, nors ir numatanti pakankamai lankstumo. Kai kas kalbėjote apie patikrinimus. Direktyva siūloma stiprinti patikrinimų režimą toks e, patikrų režimas bus griežtesnis negu iki šiol. Yra numatomi reguliariais laiko tarpais, kas penkerius arba kas dešimt atliekami tyrimai. Dabar nustatoma, kad per metus bus atliekami du patikrinimai, vienas iš jų iš anksto apie jį nepranešus. Pranešė sakė, kad to galbūt nepakanka. Ir jeigu to iš tikrųjų nepakanka, tada įmanoma atlikti europinį patikrinimą, per kurį būtų žiūrima, kaip e, nacionalinių lygių vykdomi patikrinimai. Galbūt pirmą pažiūrėkime, kaip ši sistema funkcionuos. Ir jeigu sistema bus e, nepakankama, tada mes e, pasiūlysime galbūt dar vieną europinių patikrinimų sluoksnę, jeigu dabartinio režimo nepakaktų kalbėta apie klasifikavimo kriterijus. Nenorėčiau leisti detalės, tik pasakysiu, jog iš tikrųjų mes numatome klasifikacijos sistemą ir numatome skirtingų ataskaitų teikimą priklausomai nuo klasifikacijos, o dabartinėje direktyvoje tokios klasifikacijos nebuvo. Bet pabrėšiu du dalykus. Europos Sąjungoje mokslininkai labai gerai supranta, kas yra švelni, kas yra griežta procedūra. Todėl komisija sušaukė eksperto grupę ir esame numatę, jog direktyvai įsigaliojus pasibaigusios perkelimo laikotarpiui mes komitologijos būdu parlamentui pateiksime pasiūlymą dėl šių kriterijų konkretesnės apibriešties. Kai kurie deputatai kalbėjo apie tai, jog reikia labiau keistis duomenimis apie gyvūnų bandymus. Tai padėtų išvengti nereikalingų bandymų. Iš tikrųjų, ES aktuose mes vis labiau tvirtame šį principą, kaip atspėnėsiu ryčio, pesticidus. Mums atrodo, kad tokios nuostatos turėtų būti patalpintos į sektorinius teisės aktus, kadangi ten tokią sistemą būtų įmanoma lengviau įdėkti. Suprantu, kad jau galbūt per ilgai kalbu, todėl jeigu leisite, labai trumpai pakalbėsiu apie perimą prie bandymų su antrosios kartos nelaisvėje auginamais gyvūnais F2 karta. Komisija buvo pateikusi pasiūlymą, taip pat buvo išreikšta nuogastavimu, ką tai realiai reikštų mokslininkams. Taigi, kokia yra komisijos pasiūlymo esmė? Faktiškai mes atsižvelgiame į pačius įvairiausius aspektus. Ir raginame perėti prie antros arba galbūt netgi trečios kartos gyvūnų naudojimo bandymams, bet tai nenustatome valstybėms jokių sąlygų dėl gyvūnų kilmės. Taip pat numatome stebėsnos reikalavimą, taip pat norime, kad būtų stebima gyvūnų pasiūlo paklausa, taip pat būtų stebimas gyvūnų gerovės sąlygos. Nustatome ir direktyvos peržiūrą. Be to, ekspertai yra pateikę savo pasiūlymus dėl to, kada būtų galima nutraukti tokius bandymus Taigi mes čia atsižvelgiama į tai, kiek laiko praeina, kol yra užauginami gyvūnai, bei kiek laiko nelaisvėje gyvena pirmosios kartos laukinėje gamtoje sugauti gyvūnai. I think I would, uh, probably... Galbūt tiek. Be abejo, mes uh, išgirdome jūsų pagėdavimą kad daugiau dėmesio būtų skiriama alternatyvoms. Taip pat raginote geriau koordinuotis ES lygiu. Kai kurie panašų dalykai yra užfiksuoti ir direktyvoje. Ten jau kalbama apie nacionalinių referencinių laboratorijų steigimą. Tokių laboratorijų veiklą koordinuos komisija. Kaip žinia, ECFAM yra Europos jungtinio mokslinio tyrimo arba centro dalis. Taigi šiame kontekste be abejo svarbu vaidmenį vaidins ir ši žinyba ECFAM. Gruodžio pabaigoje komisija yra pateikusi ataskaitą apie komisijos prisimtų įsipareigojimų dėl gegužę parlamente patvirtintos rezoliucijos įgyvendinimo. Taip pat mes pažadėjome didesnį skaidrumą, kiek tai susiję su bandymo metodas, taip pat norime paspartinti ir naujų bandymo metodų validavimo eiga. Ponas pirmininkė, suprantu, kad neatsakiau visus aspektus, tikrai vargu, ar jeigu ilgiau klausyčiau, manęs klausytųsi deputatai. Bet jeigu dar turite papildomų klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū. Dank u wel. Mevrouw Jackson heeft om het woord gevraagd. Ačiū, ponė Jackson, paprašė žodžio. Jums palengvės, kad aš dabar jau nebe pasisakysiu taip emocingai dar kartą. Tik tai dėl laiko Noriu paklausti, ar komisijos atstovė galėtų pasakyti, e, kokie yra pirmininkaujančios valstybės ir e, tarybos planai dėl šio dokumento. Ar yra planuojama per pirmąjį svarstymą jį priimti, ar ne, kadangi mums tai turbūt nebūtų labai priimtinas dalykas patvirtimas per pirmąjį svarstymą. Prašau atsakyti. Aš e, bandžiau pamatyti salėje tarybos atstovų, tačiau turiu pasakyti, kad šiuo metu mes dar nepradėjome taryboje diskusijos šio klausimu. Manau, kad šios savaitės pabaigoje tą turėtume padaryti arba kitą savaitę. Kitą savaitę yra numatyti du e, atsakingos darbo grupės posėdžiai. Tačiau kol kas iš pirmininkaujančios šalies mes dar negavome informacijos apie tai, kokią svarbą ji e, teikia šiam klausimui. Aš todėl nemanau, kad mes vis tik tai primsime per pirmąjį svarstymą. Ponas Džekson klausimas pirmininkui, kodėl mes tuomet taip skubame. Wij hebben hier haast mee, omdat we onze invloed niet helemaal willen verliezen. Mes skubame dėl to, kad nenorime atsisakyti savo įtakos e, sprendimo prieimimo metu ir norime atitinkamai įtakoti diskusiją Žemės ūkio komitete. Tai yra pagrindinė priežastis. Istoriškai žvelgiant, manau, kad e, yra aišku, kad e, Žemės ūkio komitetas čia žvelgtų mus pastas, ponė Murko. Ačiū, pirmininkė. Ačiū visiems pasisakiusiesiems. Norėčiau pono Bauvis žodžius pakartoti ir pasirinkti juos kaip šūkį savo apibendrinimams. Reikia nuolat daryti spaudimą pramoniai, siekiant sumažinti bandymus su gyvūnais. Klausimas tik tai yra, kaip to pasiekti arba kaip išlaikyti tą spaudimą galėčiau apibendrinti šios diskusijas dviejopai arba dvi pasisakančiųjų grupės išskirti. Viena grupė teigia, kad reikia diskutuoti su mokslininkais ir su pramonės atstovais. Iš tikrųjų, pramonės e, atstovai patys mėgina sumažinti bandymus su gyvūnus ir pateikti jais, pakeisti juos alternatyviais metodais, siekiant sumažinti sąnaudas. Todėl nereikia statymų leidėjų paskatų ir mokslininkai patys tą 3R principą stengiasi dėkti ir jo laikytis. Aš manau, kad šis požiūris yra netinkamas. Mes visi sutarėme dėl to, kad mums reikia naujų vaistų ir e, rezultatų mokslinių tyrimų sveikatos apsaugos srityje, ypatingai medicinoje. <laughs> Tačiau mes nesutarėme dėl metodų šiems rezultatams pasiekti. Tačiau pripažįstame farmacijos e, pramonės pasdaryta pažanga nuo 86 metų ir iš kitų sektorių, ypatingai kosmetikos, jau pasimokėme, kad e, e, Europos įstatymų leidėjai iš tikrųjų neprisideda prie bandymų su gyvūnai skaičiaus sumažinimo. Antroji tezė būtų ta, kad eksperimentai, bandymai su primatais yra būtini. Netgi bandymai atliekami su nykstančiais gyvūnais yra jų žala netokia arba neatsveria naudos gaunamos iš naujai atrandamų ir sukūrimų vaistų. Mes daug skaitome ir girdime apie evoliucijos procesus. Taip pat e, evoliucijos antropologijos rezultatai, tyrimo rezultatai rodo, kad ir e, primatų smegenis per tam tikrą laikotarpį ženkliai išsivystė ir mes šiuo metu daug daugiau žinome apie nežmogiškos kilmės primatų socialinį elgesį, gebėjimus ir panašumus tarpusavyje. Savai suprantama, kad jie e, kenčia dėl skausmo ir e, jų izolacijos. Taigi šis aspektas šiandien nebuvo pabrėžiamas. Yra nemažai etinio pobūdžio priežasčių, dėl kurių yra ribojami medicininiai tyrimai. <clears throat> Pavyzdžiui, e, žymiai geresnės kokybės e, vaistus mes galėsime sukurti atlikdami, atlikdami bandymus su kamieninėmis lastelėmis, tačiau dėl etinių priežasčių tokie bandymai nėra leidžiami, nes mes esame sukūrę tam tikras taisyklės, pagal kurias žmogaus e, organizmai e, arba embrionai negali būti naudojami mokslinio tyrimų srityje. Aš čia bandau pasiremti tam tikromis filosofinėmis išvalgomis pagrįsdama savo poziciją. Taigi aš manau, kad dabar žymiai labiau nei prieš šimtą metų, kuomet prasidėjo bandymai su primatais siekiant atrasti vaistus nuo Alzheimerio lygų. Tačiau e, šie gyvūnai iš tikrųjų kenčia dėl tų bandymų ir metodai, kurie pasitelkiami bandymams su gyvūnais, yra tiesiog E, daugeliu atveju na, neprimtini, nepakeliami. Toks būtų etinis aspektas, yra ir kitų. Aš galėčiau paminėti, kad yra dvi pagrindinės bandymų sritis. Tai yra reguliaciniai bandymai, kuriuose daugiausiai yra naudojami primatai mokslinėse laboratorijose ir e, bendro paudžio tyrimai siekiant kurti naujus vaistus. Trečioji sritis tai yra neurologinio pobūdžio eksperimentai neurologijos srityje atliekami tyrimai. Mes žinome, kad būtent šioje srityje gyvūnai daugiausiai kenčia, jiems gali būti implantuojami įvairūs elektrodai, kitokia įranga į galvas. Visą tai yra vadinami pamatiniais tyrimais. Šiau mes nežinome, ar šie pamatiniai tyrimai iš tikrųjų atneš apčiuopiamų rezultatų siekiant pagerinti žmonių sveikatos apsaugą. Panorėčiau pabrėžti, kad e, egzistuoja šio laikinės skanavimo įrangos, e, kurios teikia beprezidentinio pobūdžio informaciją apie protinės lygas e, įvairius įvairių poveikį regai, klausai, sugebėjimui kalbėti. Praškai mes galime paklausti gyvūnų, kaip jie jaučiasi šią įrangą naudodami. 2008 metais Europos parlamente buvo pristatyti uh, tokių tyrimų rezultatai, kuomet išaiškėjo, kad implantavus atitinkamą elektroninę įrangą žmonių ir bežionių galvose e, gyvūnai kenčia lygiai taip pat kaip ir žmonės. Taigi mes klausim, klausimas iškė, kodėl mes atliekame tokius bandymus, jeigu mums jų praktiškai nereikia. Taip pat noriu pabrėžti, kad primatai pa, pasibaigus e, reguliaraus tyrimo laikotarpiu. Pavyzdžiui, bežionės ir tūkstančiai mažesnių primatų paprasčiausiai e, yra žudomi e, veltui arba be jokio reikalo naudojant juos tyrimams sukurti jau anksčiau sukurtą produktą. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje buvo sukurti vaistai. TJN12 ir jų kūrimo metu buvo naudojami žmonės, tačiau po to dar 500 e, 500 kartų buvo padidinta šio vaisto dozė atliekant bandymus su um, beždžionėmis. Iš tikrųjų, naudojantis mikrodozavimo uh, pažangiausiamis technologijomis, uh, tokių didžiulių gyvūnų aukų būtų buvę galima išvengti. Ir tai yra tik tai vienas iš alternatyvių metodų, ne vien tik in vitro alternatyvų efektyvus metodas egzistuoja, yra taip pat ir kitų galimybių. Viena iš tokių yra mikrodozavimas. Taigi mes bandome daryti spaudimą pramoniai, kad ši e, taikytų e, dabar prieinamus bandymų metodus, tačiau bandytų ieškoti ir alternatyvių galimybių, tokių kaip e, mikrodozavimas. Pane Murko, ar galėčiau paprašyti jūsų jau, e, bandytų, užbaigti savo ilgą pasisakymą? baigiamas, pabaigai tik tai noriu pasakyti, kad e, pažangių technologijų naudojimas, sofistikuotų technologijų naudojimas gali leisti mums nustatyti žymiai tiksliau galima kurių medžiagų poveikį žmogui. Ir todėl, na, pasakyti, kad mes e, nesiūlome e, E, numatyti palaipsniui e, draudimą e, naudoti mokslinėse bandymuose nežmogiškos kilmės primatus. Mes norime tik, kad būtų atkreiptas dėmesys į aplinkybės ir galimybės geram etiniam mokslui ir moksliniams tyrimams suklestėti sakyti, kad to pasiekti nebus įmanoma be įstatymų leidėjų paskatų. Ir e, tokia buvo pagrindinė mintis, kurią mes išgirdome lankydamėsi ekvam. Ir jie jau yra sukūrė ir patvirtinę įvairius alternatyvius bandymo bandymų metodus, kurių negalima kol kas naudoti dėl to, kad įstatymų leidėjai ne e, atlieka savo darbo deramai, o mes taip pat esame įstatymų leidėjai. Ir du e, pastebėjimai pabaigai. Pasakyti, kad uh, net ir tyrint tokias lygas kaip Alzheimerio lyga, jau ilgą laiką nėra atliekami bandymai su žmogbeždžionėmis, todėl aš negaliu įsivaizduoti, kaip e, tam tikrų pandemijų atvejais vėl būtų galima pradėti tokius bandymus atlikinėti, nes egzistuoja 60 dienų prie, prievolė taikyti komitologijos procedūrą 60 dienų laikotarpį ir jeigu mes susidurtume su pandemijos atveju, tai manau, kad e, tuos vaistus iš karto jau e, bandytume su sergančiais pacientais, o ne iš pradžių laboratorijose su e, žmogbeždžionimis. Todėl aš manau, kad e, Antroji priežastis, kodėl 50 straipsnėje e, šis saugiklis būtinas, yra ta, kad e, mums reikia apskritai apsaugoti nykstančias gyvūnų rūšis. Ir tas argumentas iš tikrųjų yra labai svarus. Todėl aš e, raginčiau šio komiteto narius, kviečiu dėmesį į tai, kad dabar mums pasitaikė gera galimybė padaryti galą gėdingam eksperimentų su gyvūnais procesui, kadangi mums šie eksperimentai iš tikrųjų nėra patinga reikalingi pritardami šiam pasiūlymui su tam tikromis pataisomis, mes e, galime padidinti spaudimą tiems, kurie dabar e, šiais metodais naudojasi ir neprieėmė šių pasiūlymų, mes pasiliksime prie dabartinės situacijos, o jie yra neprimtina. Pone Jackson. It's just a point of correction. Galbūt tik šį beitą patikslinsiu. Pone Murko davė suprasti, neva yra atliekami suprimatais kai kurie invazyvūs bandymai. Bet aš to nesutinku. Iš tikrųjų, yra juk vaistai nuo Parkinsono, Dick Brain Stimulation, tam tikra procedūra. Yra į smegenis tam tikra medžiaga suleidžiama ir aš pagydaučiau, kad prieš šią medžiagą duodant man ji būtų išbandyta su primatais. Tikrai labai veiksminga procedūra, reikia kelis kartus tam tikrą medžiagą suleisti į smegenis. Taip pat Europos parlamente buvo jau demonstruota ši procedūra. Ja pristatė Jungtinės karalystės asociacija ir tikrai mes visi galėjome stebėti, kaip ši mašina buvo paleista ir tikrai ta procedūra davė rezultato. Žmogus prieš tai vos galėjęs e, save valdyti, kontroliuoti savo judesius, po injekcijos elgėsi normaliai. Taigi manau, kad į tai mes negalime reaguoti, į tai, kas yra pasiekta. Bet kokiu atveju dėkuoju poniai Ferrerui už tai, kad praskaidrino mano nuotaiką. Ja, dank u wel. Dan heb ik nu nog alleen een mededeling te doen over het uh, tijdschrift. Dėkoju. Norėčiau priminti dėl pakeitimų pakeitimų. Rytoj vasario 10 diena vidurdienis yra ta riba, iki kurios reikia mums gauti tuos pakeitimus. Pageidautina angliškai. Balsuosime vasario 17 dieną o paskui vyks balsavimas Žemės ūkio komitete. Jie balsuos kovo 31. Taigi dabar periname prie šešto darbo tvarkės klausimų, tai yra klausimas žodžiu, kurį pateikė Krisas Deivis dėl Azijos laukinių kačių ir tigrų. Nu,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 Prašom, komisijos atstovas dabar pasisakys. Ačiū, pirmininkė. Klausime. Jau pačiam pavadinime yra daug elementų, kuriuos reikėtų atsakyti. Pabandysiu daryti, ką galiu. Klausimas pirmiausia yra susijęs su Azijos laukinių kačių ir tikrų nelegalia prekyba egzistuoja tam tikri teisės aktai, reikalinga sustiprinti jų įgyvendinimą. Pradėsiu nuo bendro pobūdžio pastabos, kad žinotume aiškę perspektyvą. Tarptautinė prekyba tigrais ir jų produktais yra draudžiama, remiantis konvencija, kur yra kalbama apie pavojingų rūšių gyvūnų ir augalų prekybą pirmajame priedė ši situacija yra apibrėžiama. Kalbant apie tigrų medžioklę, reikia pasakyti, jog tigrų medžioklė yra draudžiama nesitės konvencijos, bet remintis kitų dokumentų. E, ir čia turėtume paminėti tokias šalis kaip Kinė ir Indija. Ten taisyklės taip pat yra numatytos ir taikomos. Norėčiau paminėti 2007 metų Liepos mėnesio konferenciją. Buvo primta tą dieną rezoliucija, kur sitės e konvencija pasirašytos šalis yra raginamos sustiprinti pastangas, kovoti su nelegale prekyba laukinių gyvūnų produktais ir pačiais gyvūnais. Ir dar vienas dalykas, taip pat yra raginama neleisti gaudyti tigrų komerciniais tikslais. Tiek būtų bendro įvado. O dabar ką nuveikė komisija stiprinant šias pastangas? Pirmiausia, komisija aktyviai rėmė rezoliuciją Hagoje, kuri buvo priimta 2007 metais. Komisija vėlgi 2007 birželį priėmė rekomendaciją taikomą valstybėms narėms, kur yra numatyta visai lie veiksmų, kurių tikslas yra pagerinti e, CITES konvencijos nuostatų gyvendinimą valstybių narių yra prašoma remti tarptautinių organizacijų veiklą Interpolo veiklą ir muitinių veiklą. <coughs> Komisija dalyvavo darbo grupėje susijusiuose su laukiniu augalų ir gyvūnų apsauga. Mes šį betą nuveikėme ir Kinijos atžvilgių. Ką konkrečiai? Pirmiausia, mes E, raginome dvišalių pagrindų Kiniją prisijungti prie CITES konvencijos. Mes šios konvencijos atžvilgių paprašėme 8 metų nuo Liepos 1 dienos atidėti veiksmus, kurių buvo imtasi atsakant į rezoliuciją, kuri buvo primta Hagoje. 2005 metais įsteigėme darbo grupę kurios tikslas yra bendratarbiauti su Kinija, siekiant pagerinti regioninį bendradarbiavimą ir siekiant apibriežti tiksliau laukinių gyvūnų, ypač tigrų, um, prekybos klausimus. Buvo taip pat šios darbo grupės tikslas taip pat ir nagrinėti prekybos, kaip jau minėjome, šio, šios, šiais gyvūnais reikalus. Tigrų kai kuriams rūšims kyla pavojus dėl per nelik didelės eksploatacijos šių gyvūnų. Taigi šios grupės tikslas yra imtis tam tikrų veiksmų, pakeisti situaciją šios rytyje. turėtume paminėti, jog pre, nelegali prekyba laukiniais gyvūnais yra laikoma organizuotų nusikaltimu. Tai yra paminėta 99 metų direktyvoje ir remiantis tą direktyvą e, yra neleistina prekyba laukiniais gyvūnais, taigi yra numatyti veiksmai remiantis tartutiniais dokumentais ir ES direktyva. Tai yra laikoma nusikaltimu. Komisija yra numačiusi tam tikrus finansinius resursus, kurie bus skirti o, toms struktūroms, kurias aš jau čia paminėjau. Tai yra tartautinės struktūros, pirmiausia, jungtinių tautų e, organizacija pasaulio muitų organizacijai ir panašiai. Vienas milijonas eurų tiek tokios lėšos yra numatytos CITES konvencijos įgyvenimo atskirose šalyse. Mes taip pat rengiame administracinių gebėjimų kūrimo antrąjį etapą, kuriam taip pat yra numatyta tai dar vienas milijonas eurų. Programos Azijoje apima brakonieriavimo klausimus ir kovą su šiuo reiškiniu. Europos Sąjungos kampanijos taip pat yra susidūrę su prekybos laukiniais gyvūnais klausimais svarbu stiprinti tarptautinių dokumentų nuostatų gyvendinimą. Galėčiau pasakyti, kad komisija deda visas pastangas skatindama didesnį atsakomybę. Komisija nori įkurti tvarę sistemą, nagrinėčią šį klausimą ir taip pat sustiprinti OECD e, nuostatas susijusias su, pavyzdžiui, minėtų gyvūnų eksportu. Tiek būtų pirmiausia atsakant į klausimą. Ačiū. Wel, dan is nu het woord aan Chris Davis. Thank you, Chairman. I don't have any doubts that the Commission share... Ačiū. Aš suprantu, kad komisija, kaip ir valstybės narės, kaip ir nariai, yra surūpinusi dėl šių rūšių apsaugos. Tikrai nenorėčiau labai išsamei kalbėti apie tai, kokius jausmus sukelia mūsų piliečiams tigrai, laukinės katės. Tikrai daugelis e, nuliūsto, jeigu laukinėje gamtoje neliktų tigrų bei tinkamų laukinių kačių. Galbūt porą aspektų. Komisijos atstovas e, kalbėjo apie tai, jog Kinija turi stengtis siekti tam tikrų tikslų pagal citės Taip pat tiek dvišalių pagrindų, tiek per citės bandoma paveikti Kiniją. Klausiau, kaip Kinija reaguoja, koks įspūdis susidaro komisijai dėl, komis, dėl Kinijos pastangų arba noro siekti šio tikslo, kitaip tariant, riboti priekybą tigro dalimis arba tigro produktais šalies viduje. Toliau. Kitas klausimas. Žinome, ką komisija daro, bet ką ji galėtų daryti dar, kokio papildomo finansavimo būtų galima numatyti, kaip yra su tarptautiniu nuostatų laikymosi. Taip pat ar nėra numatytas teikti rezervatus, kuriuose būtų nuo brakonierių saugomi tigrai. Toliau, ką parlamentas galėtų nuveikti, kad padėtų komisijai. Galbūt parlamentas galėtų labiau atkreipti visuomenės dėmesį šį klausimą, atkreipti ir politikų dėmesį šį aspektą. Ačiū. Het eh, woord is aan eh, Barne. Ačiū. Lutford kalbės, prašom. Ačiū, ponas pirmininkė, garbus komiteto nariai. Krisas Dėvisas e, jau pasakė, tigrai, simboliškas gyvūnas. Tikrai man irgi rūpi katės, todėl jau ne vienerius metus e, domiuosi tigro likimu. Taip pat aš domiuosi ir nevalstybinio organizacijų veikla. Taip pat turėjau kontakto su mano rinkimo apylinkėje įsteigusią aplinkosinių tyrimo agentūra, kur irgi aktyviai reiškiasi šioje srityje. Taigi jie bendradabiauja su kolegomis iš Indijos ir prieš keletą metų parengė brošiūrą Skinning the Cat. Pas mus yra patarlė, kad ko gero galima nuo katės kelius karius nulupti. Taigi brošiūrai pavadinta katės kailio lupimas. Tikrai puiku, kad šis klausimas yra įtrauktas į mūsų pošio darbo atvarkę. Matome, kad pastaruoju metu yra imtas nemažai veiksmų. 2006 metais buvo paskelbta deklaracija, aš, Nina Gil, kiti Esame pateikę nemažai klausimų tiek komisijai, tiek ir tarybai. Kaip ten bebūtų, pratęsiu Deiviso klausimą. Taigi pačios Kinijos reakcija. Ekspertai juk neveltui labiausiai pabrėžia jog svarbu, kad būtų užtikrinta, jog pačioje Kinijoje būtų laikomasi draudimo prekiauti tigrų produktais. Taip pat svarbu Kinijoje uždaryti vadamasias tigrų auginimo fermas. Svarbu, kad būtų neinvestuojama į šį verslą. Ir kiek žinoma, Kinijoje yra nelaisvėje laikoma apie 45 tūkstančius tigrų, laikoma tam, kad juos vėliau papjovus rinkai būtų parduoti jų įvairūs organai arba organizmo dalis. Taip pat šis verslas yra susijęs ir su pinigų plovimu, todėl manau, kad reikėtų užtikrinti griežus veiksmus tokių fermų atžvilgių. Taigi, ar komisija kėlė šį draudimo prekiauti Kinijoje klausimą. Suprantame, kad tai yra labiau Kinijos vidaus reikalas, bet vis tiek tai ratumėmės, ar komisija kėlė klausimą diskusijoje su Kinija, jog turėtų būti uždarytos Kinijoje veikiančios e, tigrų auginimo fermos. Taip pat e, yra nemažai tigrų skerdinų laikoma šaldytuvose, tikintis, kad artimiausių metų bus atšauktas draudimas prekiauti. Toliau, finansavimo reikalai. Kai 2007 metais pateikėme klausimus komisijai, ji sakė, pasiūliusiu Indijai finansinę paramą bei techninę pagalbą, bet Kinija nepagidavusi, Indija nepagidavusi tokios pagalbos. Taigi, norėčiau pasiteirauti, ar tikėtina, kad Europos Sąjunga pasisiūlys e, paremti atitinkamo agentūros arba Indijos žinybos veiklą. Taip pat e, norėčiau pasiteirauti apie tai, ar nebūtų įmanoma arba ASEAN arba kitos e, tarp regioninės organizacijos kontekste sušaukti tigrų klausimai skirtą aukščiausių lygos tikimą. Suprantu, kad išgyvename neramius laikus, ekonominė suirutė, nedarbas, skurdas ir panašiai, Tačiau kaip ten bebūtų, ko gero neturėtume ignoruoti ir tigrų išlikimo klausimo. Dar viena patraukli mintis. Tikrai, ar nereikėtų paskirti vadinamojo tigrų ambasadoriaus? Ar negalėtų komisija surasti Indijoje tam tikro garsaus aktoriaus, arba Kinijoje surasti garsaus aktorių, kurie taptų savotiškai kovotojais už tigrų interesus. Tikrai turime mobilizuoti visuomenės paramą tiek Indijoje, tiek Kinijoje, nes be visuomenės palaikymo mūsų pastangos tikrai neduos norimų rezultatų. Taigi, aš tikrai, kaip ir kolega, teiraučiusi Kokiu veiksmu komisija numato imtis, didinama finansavimą bei užtikrindama atinkam sutarimų laikymas? Ar pakankamų veiksmų ES įėmasi? Ačiū. Ačiū, ponas Bovis. Ponas pirmininkė, ko gero, štai koks puikus darbas man šviečiasi pasitrauk iš parlamento. Galėčiau tapti tigrų ambasadoriumi. Kita vertus noriu trumpai klausimėlį užduoti. Tačiau klausimas be abejo rimtas. Turiuomenėje prekybą tigrų organais arba kūno dalimis. Tikrai tos tie organai, kūno dalis dažnai naudojamos tradicinėje kino medicinoje. Taip pat ir kiti organai arba kiti daiktai medicinoje naudojami per Himalajus, per sieną tos prekes yra gabenamos, tačiau didelė priekybos dalimi, dalis vykdoma ir internetu. Taigi, tai raujosi komisijos, ar pastaroji neragina Google bei kitų interneto operatorių labiau kontroliuoti priekybą tigrų kūno dalimis. Tikrai ar nebūtų galima čia pasitelkti pramonę, kad būtų sustabdyta internetinė prekyba. Tikrai interneto operatoriai yra pajėgus tai padaryti, paieškos e, variklių mašinos yra pajėgos tai padaryti. Taigi galbūt reikia čia visus išteklius, visas galimybės išnaudoti. Ačiū, Johnny Bovasi, dabar ponė Doyle. Thank you, um, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Aš įdėmiai klausiausi komisijos atsakymų į iškeltus klausimus. Iš tikrųjų, laukdami tam tikrų teisės aktų prieimimo, pasikonsultavau su komisija dėl nykstančių gyvūnų apsaugos. Aš iš tikrųjų neižvelgiu čia jokių prioritetų iš komisijos pusės skiriamų šiam klausimui. Apskaitai bioįvairovės klausimas yra nepakankamai svarstamas įvairių mokslinių tyrimų, bandymų srityje. Aš noriu paklausti komisijos, kaip jie uh, yra nusiteikę ieškoti kažkokių svetimų gyvūnų rušių. Ir kaip jie bandys spręsti biologinės įvairovės problemas, ekosistemų išlikimo problemas. Ir galbūt mm, turintuomenyje ne tik tam tikrų rūšių įsibrovimo galimybės, tačiau ir apskritai e, turintuomenyje klimato kaitą tam tikrų gyvūnų ir augalų e, rūšių judėjimą iš pietų į šiaurę, kylant e, vandenynų temperatūrai ir apskritai keičiantis gyvūnų buveinių sąlygoms. Taigi, e, ar <clears throat> komisija yra numačiusi kažkokią tai strategiją užkirsti kelią tų invazinių gyvūnų ir augalų rūšių plėtimuisi. Pirmininkas <clears throat> paklausė ponios Doyle, ar kalba apie kitą darbo tvarkės punktą. Pone Doyle mano, kad yra abu šie punktai svarstomi vienu metu. Pone Doyle, ar prašoma kalbėti tik apie tigrų reikalus? Deja, keltų tigrai jau yra išnaikinti ir seniai palaidoti. Tai manau, kad galima būtų pradėti diskusiją ir šio klausimu. Taigi, Atsiprašau, pirmininkė, aš tik noriu užbaigti savo mintį. O kur šitoje diskusijoje apskritai e, liko pamirštos rudosios voverės e, Europoje ir joms kylantis pavojus? Kokiu veiksmu imasi komisija siekdama išsaugoti europinės rudasios voverės, kurios yra kolonizuojamos ir išstumiamos įsibrovusių naujų pilkųjų voverių? Tai manau, kad komisija turi imtis labai nedelsdama veiksmų, siekdama pakeisti dabartinę situaciją. Pone Isler, bėgam dabar. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu apie tigrus ir bijo įvairovę. Dėkoju komisijos atstovams už pakankamai išsamų atsakymą į klausimą, E, kurį pateikė mūsų kolega Krisas. Aš buvau pranešėję, rengiant planą dėl bio įvairovės. Ir kas kartą, kai kalbam apie kokią nors specifinę rūšį, dažnai mes kalbam apie nykstančias rūšis. Turime už, neužmiršti, kad jeigu rūšis kuri nors išnyksta, dažniausiai tai jau būna visam laikui. Tad rūšis saugoti yra privalu. Ypač tokias kilnes rūšis kaip tikrai kad ta rūšis ir toliau būtų mūsų visų paveldas. Turiu porą klausimų, kuriuos norėčiau užduoti dėl to, ką veikiame čia Europos Sąjungoje. Tai taip pat susisieja ir su pono Bovis klausimu. Jūs mums sakėte, kad, kad, kad uh, organizuotų, nusik, organizuotų nusikaltimų vykdomų yra laikomi tokie dalykai kaip nelegali prekyba uh, tigrų produktais. Ar norėčiau paklausti, kaip yra su šių rūšių prekyba Europoje, ar yra su to kovojama, ar jūs galbūt palaikote e, ryšių su muitinės organizacijomis, su tarptautinė muitinės organizacija, ar, ar turite duomenų apie tai, ar egzistuoja taip pat kokie nors, kokie nors duomenys apie prekybą šiais produktais internetu, ar muitinės gali atsekti, kokio paudžio prekyba šiais gyvūnais ir jų organais vyksta. Jūs minėjote vieną milijoną eurų. Norėčiau priminti, nes skaičių tiksliai nebežinau, bet prieš keletą metų šios rūšies nelegali prekyba, jos apyvarta siekė daugiau negu narkotikų prekyba. Taigi vienas milijonas kovoti su šia rykšte ar nėra pernelyg menka suma sakyčiau, neproporcingą problemai sumą. Aš žinau, kad pinigų šiandien trūksta, tačiau ši nelegali prekyba veši. Tad norėčiau paklausti, kiek siekia ta prekyba Europos žemynė. Ar turite tokios informacijos? Dėkui. Thank you very much. Originally with some of our Dėkui. Mūsų kolegos kalbėjo apie tai, kad kai kurie, kad reikėtų priimti rezoliuciją šiuo klausimu, tačiau dėl uh, labai pilnos darbo tarkės nespėjome. Aš tiesiog norėčiau paklausti ir pasakyti keletą pastabų. Aš manau, kad gerai, kad mes aktyviai ėmėmės nagrinėti šį klausimą, tačiau Kinijoje daug tigrų ir kačių yra pagaunami taip ir neidentifikuojant, kad jie buvo sumedžioti, sugauti tie gyvūnai. Apie tigrus jau buvo kalbama Europos parlamente e, tigrų produktų parduotuvės ir Kinijoje tebe veikia. Ar galima sakyti, na, kad štai mes kovojam su šiuo reiškiniu, kad tai bus uždraukta, uždrausta, mes kalbame, tačiau realybė yra kitokia. Nieks nesikeičia, pažadai lieka pažadais ir nieks nesikeičia. Ką galite apie tai pasakyti? Antras klausimas. Džiaugiuosi, kad buvo iškeltas klausimas dėl Europos e, atskirų kompanijų ką jos veik, ką jos daro, kad nebūtų niokojamos buveinės tų gyvūnų. Ar egzistuoja kokie nors mechanizmai kovoti su negaliu e, tų produktų patekimu Europos Sąjungos rinką? Tigrams reikia didžiulių buveinių, plačių buveinių. Ir taip pat reikia kovoti su nelegalia šių gyvūnų ir jų dalių prekyba Europoje. Europos parlamentas, manau, yra numatęs gerą mechanizmą gerus teisės aktus. O kitas dalykas yra štai koks, ir čia kaip jūs į komisiją reikia paspartinti procedūrą įgyvendinant susidarimus, nes sustarimai yra geri, tačiau juos reikia pradėti gyvendinti. Aš manau, kad pasirašyti sustarimą su Kinija ir Indija ar kitom šalim, kur tigrų yra, galėtų taip pat iš dalies padėti tą klausimą spręsti. Dėkui. Ja, dank u wel. Dan is nu het woord aan de Europese Commissie. Dabar taip žiūrint komisijos atstovai, pana Julius Langendorf. Ačiū. Ačiū labai. Aš Pamėginsiu atsakyti į užduotus klausimus, kaip manoma, geriau, nesu tikras, kad galėsiu visus atsakyti. E, klausimas dėl invazinių e, rūšių, manau, yra skirtas kitam darbotvarkės punktui ir aš perleisiu atsakymą į jį savo kolegoms. O pirmas klausimas, kurį ponas Deivis uždavė, tai noriu pasakyti, kad Kinijos atsakymais e, mes esame patenkinti Hagoje priimta rezoliucija. Jie mes gavome atsakymą ir paskutinė rezoliucija 2008 metais gautas atsakymas nebuvo visiškai patenkinamas ir mes prašėme Kinijos dar kartą atsakyti į rezoliucijoje keliamus klausimus ir kitas nuolatinis e, komitetas bendras su Kinija posėdžiaus 2009 Liepą. Ir manau, kad mes gausime šiek tiek įsimesnės informacijos apie Kinijos veiksmus. Mes palaikome dvišalius ryšius su Kinija ir toliau juos palaikysime šiais klausimais. Kalbant apie būsimus darbus, tai mes surenksime ateityje seminarą, kuris bus skirtas grinai tigrų e, išsaugojimo e, temai pirmai šių metų pusmetį tas bus vykdoma ir mes taip pat pamėginsime rasti atsakymus į klausimus, ką turime padaryti geriau siekiant e, labiau gyveninti saitės reglamentą pirmame etape, siekia numatyti tam didesnį finansavimą, taip pat antrajame etape Tai daugiau dėmesio skirsime tigrų klausimui. Then um, there is the question. Uh, Buvo užduotas klausimas uh, dėl kitų finansavimo šaltinių. Mes tokiams valstybėms kaip Indija aiškiai davėme suprasti, kad uh, jeigu jūs nori gauti paramą, tai turi teikti atitinkamus prašymus ir paraiškas jau veikiančioms programoms ir pačios rodyti iniciatyvą. Mes daug kartų šioms valstybėms esame minėję, kad e, tokio papildomo finansavimo galimybės iš įvairių fondų egzistuoja, tačiau jos turi paprasčiausiai į tos fondus kreiptis, siekiant iš pažaboti prekybą tigrais ir jų organais. Parlamentas, aišku, mums galėtų pasitelkę savo dvišalius kontaktus su Kinija, Indija, kitomis valstybėmis e, skleisti informaciją, skatinti žmonių visuomenės budrumą ir naudotis, skatinti juos naudotis įvairiomis bendradarbiavimo programų galimybėmis. ta tarptautinė prekyba tigrais ir jų produktais bus ir ateityje uždrausta. Jau 304 metus šis draudimas galioja, Vašingtono konvencijos saitės tuomet įsigaliojo ir, aišku, reikia kalbėti apie nelegalią prekybą tigrais ir jų produktais, tigrinės kilmės produktais ir aš čia bandysiu atsakyti į uh, klausimą dėl šios prekybos legalizavimo. EBPO kontekste mes dabar paprašėme atlikti mokslinės studijas siekiant nustatyti nelegalios prekybos tigrais ir jų kilmės produktais srautus. Tas pats buvo atliekama su nelegalia medienos prekyba ir apskritai Antrame etape mes bandysime galvoti apie įvairias įmanomas priemonės siekiant su nelegalia prekyba e, pasauliniu mastu įvairiose srityse kovoti. Dėl nelegalios prekybos mediena siekiant apsaugoti gyvūnų buveinės. Mes dedame pastangas šioje srityje, siekiame rengiame atitinkamus pasiūlymus, siekdami pažangos. Noriu pasakyti, kad e, dedame visas įmanomas pastangas, taip pat ir siekdami atgaivinti e, diskusijas su Kinėje dėl nelegalios medienos, nelegalaus medienos skirtimo. Ateitie ketiname surinkti tarptautinį seminarą Kanadoje šio mėnesio pabaigoje dėl nelegalios prekybos internetu laukiniais gyvūnais siekiant e, sustiprinti saitės nuostatų taikymą ir tartautinė darbo grupė bus sukurta dėl internetinės prekybos laukiniais gyvūnais. Tikiuosi, kad atsakiau visus jūsų užduotus klausimus arba į didžiąją jų dalį. Mes tikimės, kad artimiausiu laiku sulauksime teigiamų žinių vėliausiai Liepos mėnesį, kuomet Saitės konvencijų pasirašysios šalis susitiks uh, nuolatinio komiteto posėdžiui. Dank u wel, meneer Langendorf. Ačiū ponui Langendorfui šitą darbo tvarkės punktą svarstyti. Baigiame. Ir dabar septintasis darbo tvarkės punktas. Ir pradėsiu steigimą žodį Europos komisijos atstovams. Tai yra Anne Teller. Anne Teller, you have the floor. Thank you, Chair. Um, I understood that this um, I... Ačiū, pirmininkė. Ko gero, čia turėtų būti patvirtinami klausimai, į kuriuos bus atsakoma per plenarinę sesiją. Ir aš teisingai supratau šių darbuotojus punktą. Jeigu taip, komisija atsakymus pateiks per plenarinę sesiją. tiesiog poniai Doyle norėjau dėl aiškumo pasakyti. Taigi invazinių rušių svarba yra pripažįstama komisijoje. Mes manome, kad ši problema įgauna vis dėsnį mastą Europoje. Taip pat iki šiol mes e, nepakankamą aktyvių veiksmų šioje srityje ėmėmės. Todėl komisija praėjusiu metu pabaigoje ir paskelbė komunikatą nustatanti naują strategiją skirtą kovoti su invazinėmis rušimis. Tai komunikate įvardyjamos įvairios galimos skirtingos strategijos. Šiuo metu kaip tik vyksta konsultacija, konsultacijos su parlamentu, valstybėmis narimis, suinteresuotosiomis šalimis. Netrukus mes ir pateiksime pasiūlymą dėl atitinkamos ES strategijos. Ji turėtų pasirodyti 2010 metais. Ačiū pirmininkė. Dank u wel. Dan... Ačiū labai. Pone Jackson kalbės, prašom. Trumpai norėjau komisijos pasteirauti. Jūsų kalbėjote, bet aš nesupratau. Ar į tas invazinės rušimis patenka ir augalai bei rudosios voverės? jos nėra invazinės, jos yra vietinės, kenčiančios nuo invazinių. Ar galime tikėtis, sulauksia tam tikros finansinės paramos, kad būtų kovojama su iš Japonijos bei Himalajų patekusiais gyvūnais bei augalais, kurie daug vargo kelia Anglijos uh, pietvakariuose, taip pat ir Strasbūrė, taigi tikrai ne viskas taip gražu Strasbūrė, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. John Powers. Well, I, I, I perhaps ought to ask Caroline Jackson whether she... Kažina, ar tik tai tų augalų ponė Jackson jūs pati nenuvežėte į Strasbūrą, norėdama tik dar situaciją komplikuotą tame prancūzijos mieste. Jeigu mes lauksime iki 2010-ųjų, Tai ar nebus taip, kad ta pilkoji voverė, rudoji atsiprašau voverė, išnyksa, dinksa? Yra Jungtinėje karalystėje 3 milijonai pilkųjų voveraičių, bet tai 120 tūkstančių rudųjų. Taigi, komisija, ar pagal biologinės įvairovės konvenciją. Jūs neprivalėtumėte kažką daryti. Tuo labiau, kad konvencijoje sakoma, susitariančios šalis imasi priemonių, kad užkirstų kelią į jų teritoriją patekti invaziniams rušims, keliančiams grėsmę tiek vietiniams augalams, tiek ir gyvūnams. Ko gero, turėtume sulaukti iš komisijos ataskaitos, kokių veiksmų jūs imėte, ėmėtės ne tik apsiriboti pažadais, neva po vienerių metų pateiksite kažkokį pasiūlymą. Tikrai kalbame apie vairaitės. Jos mums rūpi, bet ne tik mums, ir Italijai, ir Prancūzijai. Tikrai mes matome, kad vyksta judėjimas iš Piemonto per Prancūziją į šiaurę. Taip pat ažolinės kandis naikinanti ažalus, taip pat kelianti grėsmę žmonėms, sąlygojanti asmą įvairius šokus. Ko gero tikrai negalima tik tai su šypsena žvelgti šios dalykus, reikia rimtai pasitemti, nes reikia imtis suderintų kolektyvinių veiksmų, tikrai Tos invazinės rūšės neapsiribuoja tik vienos šalies teritorija, plinta visur. Taigi komisija, ką jūs ne tik ketinate daryti, bet ką jau esate nuveikę pagal biologinės įvairovės konvenciją. Ačiū. Well, point, uh, chairman, the... Ponas pirmininkė, septintas darbotvarkės klausimas skirtas tarybai. Tai ne komisijos reikalas. Ir 27 valstybės narios, tiek pat vyriausybių ir vyriausybės e, turi užkirsti kelią biologinės įvairovės e, mažėjimui artimiausiais metais. Atrodo, kokia į šio klausimo sprendimą turėtų įsitraukti įvairių sudėčių tarybose Ir iš tikrųjų, dažnai vyriausybės e, mielai pasirašo įvairias deklaracijas tol, kol įsipareigojimų gyvendimo data yra už keliarių metų. Taigi vyriausybės e, įsipareigoja kažką padaryti, tačiau nieko nedaro vien dėl to, kad tam tikri įsipareigojimai įsigalios tik tai po keliarių metų. Eina kalba iš tikrųjų apie rušių įvairovę, todėl ko gero čia reikėtų klausimus adresuoti ne komisijai, bet tiesiai tarybai. Pone Doyle, ponas pirmininkė, ačiū už kantrybę pirmiausia. Komisija. Kaip jūs suprantate invazinės rušis? Kur prasideda ir kur baigėsi ta invazinė rušis? Nes dėl klimato kaitos tam tikros rūšis keičia savo gyvenamąją vietą. Taigi, ar nereikia daryti čia irgi skirtumo? Galbūt e, mes jokingai elgiamės, kalbėdami apie tą rudąją voveraitę, galbūt komisija, taryba juokas iš mūsų, bet tai tik tai yra pavyzdys. Mano kolega minėjo kai kurios augalus, kurie irgi daro didžiulę žalą mūsų ekosistemoms, e, habitatams, buveiniams faktiškai netyčia arba sąmoningai į Europą per praėjusią šimtmetį pateko arba buvo atgabenta šimtai invazinių rušių. Taigi tikrai čia nereikia juoktis. Taigi dar praeis dviejai metai, kol bus pateiktas naujas pasiūlymo projektas. Taigi mes dar mažiausiai pusantrų metų svarstysime, ko mes galime tikėtis iš komisijos. Taigi, kol bus imtasi realiai veiksmų, praeis ne dviejai, bet ketveri metai. Šiuo metu, ko gero, nenorima spręsti tam tikrų klausimų atvirkšnė data. Norėčiau pasiteirauti. Tikrai nenoriu užsifiksuoti ties tą ties tą pilkąją voveraitę, tai jeigu po keliarių metų pateiksi tam tikrą pasiūlymą, tai jis bus nukreiptas prieš jau esančias pas mus atvykusias invazinės rušis ar prieš naujas, kurios atsiras tik tai nuo pasiūlymo patikimo datos. Taip pat tai aktualu ne tik tai Junktiniai karalystiai, tai aktualu, pavyzdžiui, Italijai. Tikrai ger, grėsia grėsmė miškams Italijos šiaurėje Taigi patirime didžiulių ekonominių nuostolių. Ant kortos pasitenė tik biologinė įvairovė, bet ir dideli ekonominiai interesai. Taigi tikrai klausimas pakankamai svarbus. Ačiū. Ačiū. Galbūt mes jau baigiame šio klausimo aptarimą. 20 metų kalbame apie žmogiškus nežalojančius pastus, tačiau kol kas nieko apčiuopiamo nesame pasiekę. Taigi, jeigu taip spręsime ir pilkųjų voverių klausimą, ko gero jų prisiveis milijonai, kol mes kažką nuspręsime. Siūlyčiau, kad dabar balsuotume dėl klausimų komisijai, o po to dėl klausimų tarybai. Taigi, kas sutinkate, kad čia klausimų teikiami komisijai? Kas sutiktumėte, kad klausimai ir tarybai būtų patikti? Teigia. Kas būtų prieš? Niekas. Taigi puiku, patvirtinta vienbalsiai. Socialistų frakcija, matau, per balsavimą sulaikė. Ar aš neklystu? Okay. Again. Tai kas už? Kad tarybai būtų teikiami šie klausimai. Taigi, vienbalsiai patvirtinta. Ponas pirmininkė. Tiesą sakant, ten norėjau aiškiai pareikšti, kad mes nesusilaikėme. Tiesiog manėme, kad diskusija per daug užsitėse. Puiku. Dabar perkime prie kito darbo atvarkės punkto. the labeling of tires with respect to padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą. Pranešėjo nėra, taigi ponia Hasi perims estafetę, prašom. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon, että tämän voin esitellä lyhyesti, koska todella aikaisemmat asiat ovat. Tikiuosi, kad galėsime pateikti greitą e, pristatymą šio klausimo, nes prieš tai laiko buvo užimta per nelik daug. Čia mes kalbame apie kūro vartojimo sumažinimą automobiliams bei apie saugumo pagerinimą. Padangos Europoje yra ypač konkurencinga rinka tačiau vartotojai negauna tikslių duomenų apie tai, koks skirtumas egzistuoja tarp atskirų tipų padangų. Būtent todėl egzistuoja didžiulis kain, didžiulė galimybė taikyti kainų skirtumą. Manome, kad ši situacija turi tapti aiškesnė, kai dėl energijos Tai jos tikslas yra priversti automobilius važiuoti, judėti. 20-30 procentų energijos sunaudojimo priklauso nuo padangų tipo. Kai kurios padangos, e, pavyzdžiui, padvigubina kūros suvartojimą lyginant su kitomis. Aš manau, kad kad jeigu padangos rinkoje pasirodo ir yra geresnis už kitas, tai tuomet jos turėtų tapti tam tikrų standartų. Ir tuo būdu būtų galima pritaikius geresnės padangas žymi sumažinti kūros suvartojimą. Mes turime sekti, kad vartotojai gautų kuo geresnį informaciją ir kad šios informacijos dėka jie galėtų pasirinkti tokias padangas, kurios jiems padėtų vartoti mažiau kūro. Suprantama, mes turime nepamiršti, kad ir pačios geriausios padangos bus nieko vertos, jeigu vairuotojas tokios transporto priemonės nepasirenka reikiamo vairavimo stiliaus. Triukšmas taip pat yra labai svarbus faktorius triukšmas, kuris priklauso dažnai nuo padangų tipo. Sukibimas su keliu e, padangų čia ir vaidina esminį vaidmenį. Mes siūlome komisijos projektą pagerinti, siūlome jį sustiprinti, įtraukti ten triukšmo savokas Tai reikštų, kad turi būti supaprastinta egzistuojanti sistema, e, kuri yra taikoma apskaičiuoti triukšmų, kurį kelia padangos. Negalima reikalauti iš vartotojų e, matuoti decibelus. Tiesiog reikėtų supaprastinti sistemą, kad vartotojas irgi galėtų rinktis, turėdamas reikiamą informaciją. Pirmininkas, ačiū ponė Hasi. Ponas Kalanan, prašau. Thank you, Chairman. I'll also try and be as uh, brief as possible. Uh... Aš irgi kalbėsiu trumpai, ponė Hasi akcentavo svarbius, svarbius degalų naudojimo efektyvumo, triukšmo aspektus, tačiau supraskime, padangos užtikrina ir saugumo kelyje. Todėl nemažiau dėmesio turėtume skirsti ir stabdymo atstumui bei padangų sukibimui su keliu lietaus lyjantam. Tikrai padangos e, nėra perkamos šiaip savo bereikalo. Tik, galbūt Linda nebent šiaip perka nepasigilinusi, nepasiaiškinusi, tačiau šiaip žmonės perka gerai pasvarstę bei viską įsiaiškinę. Komisijos pasiūlymą būtų galima ir pagerinti. Komisija siūlo privaloma tvarka ženklinti padangas. Ko gero tai pasiteisintų, jeigu padangos būtų išdėliota lentynose, žmonės vaikščiotų, žiūrėtų, skaitytų, bet ko gero netaip viskas funkcionuoja. Žmonės pavarto katalogą, taip pat tarėsi su pardavėju Taigi vargu ar padangos turėtų būti privaloma tvarka ženklinamos. Svarbu, kad kažkur brošiūrose kita forma tokia informacija būtų pateikiama. Taip pat neprieštaraučiau ponios Harms pasiūlymui dėl specialaus interneto puslapio. Bet man nepatiko jos pasiūlymas dėl to, kad visa informacija būtų įspausta kaip ir į padangą, kad būtų uh, nurodomas sukibimo koficijantas, kiti kriterijai. Be abejo, informacijos gal reikia pakeisti, pateikti jį. Tačiau per daug informacijos teikiant tektų keisti ir padangų liejimo įrangą, numatyti tam tikras formas, bet to, ką žin, ar daugelis žmonių ir suprastų įvairius ženklus, koficijantus žymimus ant padangų šono. Taigi vargu, ar tai būtų naudingas e, pasiūlymas. O šiaip esu nusteikęs kartu su ponia Harms siekti paruošti gerai subalansuotą dokumentą. Ačiū. Ačiū. Matijas Grotė. Ačiū, ponas pirmininkė. Irgi kalbėsiu trumpai, kadangi patvirtame Sakonio pranešimą gruodį. Tai logiška, reikia imtis ir papildomų priemonių automobilio padango efektyvumo didinimas svarbus dalykas, bet svarbu akcentuoti saugumo aspektą. Ta pasakė ir mano kolega Keninas, bet to ir pramonė laikosi tam tikro holistinio, visapusiško principo, kurio užtikrina reikiamą saugumą. Šis pasiūlymas gana patrauklus, kadangi sakonių pranešimo atveju kalbėjome tik apie naujas, naujas transporto priemonės, o šiuo atveju kalbame tiek apie naujas padangas, tiek ir apie tas, su kuriomis yra parduodami naudoti automobiliai. Kadangi perkant naudotą automobilį irgi turi būti užtikrinta, kad padangos leistų efektyviai naudoti degalus, maždaug 10 procentų leistų padidinti degalų naudojimo efektyvumą. Gaila, nėra posėdė pronas pranešėjos. Būčiau jai uždavęs kelis klausimus, galbūt kolega Hasi tuos klausimus jai perduos. Dabar siūloma išbraukti 18 pakeitimą. Jame 18 pakeitime yra išbraukta visa eilutė. Tai norėčiau paklausti komisijos atstovų. Ko gero, už viską galų galia juk moka klientas. Jis mokės ir už internetinio puslapio parengimą. Taigi komisija atsakykite į klausimą dėl kaštų, dėl interneto portalo. Taip pat atsakykite, kaip ši direktyva įtakos padangų sukibimą galbūt su keliu. Mes daug kalbėjome apie kietasias dalelės, apie dulkes, todėl komisija padangų nusitrinimas sąlygoja tas tų kietųjų dalelių atsiradimą. Vėl pagidautume, kad komisija pateiktų informacijos šio klausimas. Be to, ar numatote direktyvą ar reglamentą pasiūlyti, vėlgi pagidaučiau, kad komisija pagrysto kodėl jį pagidauja direktyvos ir neapsiriboja reglamentu. Dabar kalbant apie ženklinimą. Pone, dabar yra trys ženklai efektyvumas, atspara bei elgesys arba sukibimas, kai kelia šlapės. Aš nelabai suprantu, kodėl ponia Harps pageidauja dar vieno papildomo kriterijaus. Tam tikras ridos koficijantas yra žinomas, jis pateikiamas patiems pardavėjams, todėl galbūt nereikėtų persistengti. Svarbu, kad pirkėjas pagal katalogą galėtų pasirinkti padangą pagal labai aiškius ir jam suprantamus kriterijus. Dabar tie decibelai. Puiku, ko gero tik nedaug vartotojų žino, kokią padangą jie perka. Ko gero, tik nedaugelis žino, kad e, padidėjus decibelui trimis vienetais, e, e, realiai jaučiamas garsas, triukšmas padėjo du kartus. Taigi, ko gero, tikrai būtų naudinga pateikti vartoti informaciją apie padango triukšmingumą. Taigi aš pateiksiu tinkamus pasiūlymus, taip pat nekantri laukčiau ir komisijos atsakymų man pateiktus klausimus. Ačiū. Ja, ik zou zelf nog één opmerking aan willen toevoegen. Um, Autopro... Dar vieną komentarą norėčiau pats pridurti nuo savęs. Padangų gamintojai dažniausiai e, parduoda naujus automobilius su pigiomis ir blogos kokybės padangomis, tačiau pirkėjai apie tai nežino ir jie turėtų e, protestuoti prieš tokius veiksmus, e, nes tokiu būdu dėl tokių padangų, kurios greičiau susidėvi ir naudoja, mašina, automobilis naudoja dėl jų daugiau degalų, e, vartotojai moka daugiau, tai komisija turi aiškiai atkreipti dėmesį šį aspektą. Žodis komisijos atstovams, ar komisija norėtų ką nors pridurti, pakomentuoti. Dėkoju, ponė pirmininkė, pabandysiu apšvelgti tam tikrus momentus. Pirmiausia, dėkuoju poniai Harms už atliktą darbą. Diskusijos šiame komitete tikiuosi bus naudingos pačiais įvairiausiais požiūriais. Pirmiausia, kai dėl energijos taupimo ir antra, dėl CO2 išmetimo į atmosferą mažinimo. Ir galiausiai tai tikriausiai bus atneš naudos ir saugot vartotojų teisės klausimų yra labai daug, dar daugiau yra negu yra iškelta pas Harms pranešime. Keletas klausimų ir kurių norėčiau trumpai apsistoti. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių būtų triukšmas. Aišku, tai yra kenksmingas dalykas ir visai verta yra ieškoti būdų šią problemą išspręsti. Tačiau kiti du parametrai, kurie yra etiketėje, yra dar svarbesni vartotojui. Pirmiausia, degalų vartojimo sumažėjimas ir antra saugumas. Tai yra gyvybiškai svarbus kriterijai. Tuo tarpu, kai triukšmas, tai yra triukšmas tai yra e, dalykas kenksmingas kitiems, nes viduje transporto priemonės anės vairuotojas girdi, triukšmą girdi silpniau. Taigi gamintojai pirmiausia, reikia pasakyti, nelabai rūpnasi triukšmu, kurį turi kesti kiti, nes vairuotojo tas triukšmas netrikdo. E, Taigi mes bijome, kad pabrėžiant triukšmą e, bus priimtas toks sprendimas, kad e, nukenties galiausiai vartotojas. Aš manau, kad mūsų siūlymas yra gerai subalansuotas ir atšvelgiama į du svarbiausius parametrus, juos galima op, geriau optimizuoti, o tuo tarpu, kai dėl triukšmo, užtenka mažiau detalios informacijos, kurią e, žino profesionalai. Pavyzdžiui, kai skelbiami konkursai, tas parametras turi būti nurodytas ir manyčiau, kad vartotojai, tai aišku, taip pat turi turėti galimybę rinktis, pardavėjai turi žinoti, kokį poveikį triukšmas turi aplinkai. Dar vienas dalykas. Buvo kalbama apie tai, kad reikėtų rašyti tam tikrą informaciją apie, e, apie padangant jos šonų čia kaštai nebūtų dideli. Mes manome, kad vis tik tai tai būtų neproduktyvu, kadangi informacijos yra labai daug ir tai būtų dar viena papildoma informacija žymima ant padangos. O vartotojui labai svarbu yra štai, kas jam reikia žinoti, kaip pasitikrinti oro spaudimą padangose. Ir da, tai yra labai svarbus dalykas tiek kalbant apie saugumą, tiek apie kit, kitus parametrus. Jeigu mokote pasikrins oro spaudimą padangose, jūs ko gero žinote, kad labai svarbu žinoti, kiek oro tiksliai turi būti padangose. Jeigu prirašysime dar papildomos informacijos, tai tuomet e, žmonės rečiau skaitys, kas ten parašyta. Nuo informacijos gausos tiesiog atsiras atmetimo reakcija. Ir aš manau, kad ta informacija būtent yra neipatingai naudinga, nes gali būti, kaip jau sakiau, visiškai uh, priešingos reakcijos sulaukta. Buvo taip pat užduota klausimų dėl to, kad toje klasifikacijoje, kurią mes pateikėme, egzistuoja viena tuščia klasė. Tai yra gana sudėtinga sistema, diskutavome su, su visomis suinteresuotomis pusėmis pakankamai ilgai. Tikslas yra sukurti uh, tą efektą, kurį čia pabandysiu šiek tiek dirbtinai apibriežti, buvo siekiama aiškiai parodyti, koks skirtumas egzistuoja tarp atskirų etikečių, kad vartotojai būtų lengviau susigaudyti. Mes manome, kad parduodant tam tikrus aukštos klasės produktus, mes matome, kad egzistuoja tam tikras spraga, tam tikras tarpas, reiškintis kokybės skirtumą lyginant su kitomis padangomis. Ir aišku, jeigu tas skirtumas atsiras ir bus aiškiai matomas, tai tuomet vartotojas žinos, kokios klasės produktą renkasi ir tuomet vartotojas bus skatinamas rinktis geresnės klasės produktą. Priešingų atveju e, et, eti, etiketėse išlaikant per nelik didelį laipsniškumą vėlgi vartotojui tokio skatinimo nebeliktų. Tad reikėtų vartotojo dėmesį kreipti labiau į aukštesnės klasės produktus. Buvo ir kitų dalykų, kurie buvo paminėti. Štai pavyzdžiui, kad ir tas faktas, kad į siūlymą nėra įtrauktos žeminės padangos, tai yra tikrai pranešėjo labai vertinga pastaba. Mes manome, kad ta mintis, kad, kad komunitologijos proteste turėtų būti nagrinėjama šis aspektas, yra teisingas požiūris. Dar vienas dalykas buvo paminėtas pranešime, kuris irgi yra labai įdomus. Padangos su dygliais. Jų e, siūlyme taip pat nėra. Mes ilgai diskutavome, ar reikia tai minėti bet manėme, kad geriau būtų šio tipo padangoms dokumento netaikyti. Kodėl? Todėl, kad dar nėra tokio metodo, kurio dėka būtų galima jas įtraukti į esamą klasifikaciją. Ir kita vertus turime neužmiršti, kad jų uh, tinkamas naudojimas priklauso nuo uh, spyglių pritvirtinimo. Ir čia atsiranda labai daug įmanomų variantų tarp pačių padangų karkaso, tarp spiglių pritvirtinimo ir panašiai. Čia reikėtų vėlgi atlikti papildomus testus ir tos padangos tampa labai brangios. O dažnai padangų gamybos įmonės yra mažos ir vidutinės įmonės. Tai reiškia, kad rizikuoja žlugti verslas, kuris gamtosauginė prasme e, turi teigiamą poveikį. Įsivaizduokite, kad kiekvienu atveju tai yra gaminama tokia padanga, kurios nereikia perdirbti. Tai reiškia, kad tai yra ypatingai vertingas produktas. Dėl to mes jų nusprendėme netraukti į siūlymą, tačiau peržiūrint direktyvą, aišku, mes pasiliekame galimybę šiuos produktus ne, vėl įtraukti į direktyvos taikymo apriepti. Keletas dar klausimų. Aš manau, kad diskusija jau vyko įtre komitete. Galėtų atsirasti įspūdis, kad Europos komisija išprotėjo ir nori priklijuoti etikečių kur tik įmanoma. Tačiau žinokite, kad beveik ant visų padangų jau yra etiketė, kur yra nurodyta svarbiausios padangos charakteristikos, jos matmenys ir, ir kiti dalykai. Tuo būdu vartotojas žino, apie kokias padangas yra kalbama ir jam nereikia stengtis šifruoti, kas parašytam padangos šono. Taigi mes ketiname tą etiketę šiek tiek prailginti, kad ten tilptų ta informacija, kur yra reikalinga ir nereikia numatyti naujų etikečių lipdymo. Taigi, jeigu mes rasime būdų, kaip aiškiai pateikti informaciją tam, kad būtų galima pat, pritraukti pardavėjų ir klientų dėmesį, tai mūsų tikslas bus pasiektas. Kaip minėjo gerbiamas parlamentaras, yra labai svarbu E, užtikrinti ir tinkamą atsarginių padangų gamybą ir jų ženklinimą. Tiek būtų svarbiausių mano supratimų dalykų. Jeigu e, būtų papildomų klausimų, esu pasirengęs į, jas, į juos atsakyti. Dėkui. Kiitoksia, e, kiitoksia kollegoille ja komissiolle näkökulmia. Ačiū kolegoms ir komisijos atstovui už išsakytas nuomonės. Aš aišku negaliu kalbėti Rebekos Harms vardu, tačiau aš aišku jai perduosiu jūsų išsakytas mintis ir pastabas. Kalbant apie e, informacijos pateikimą ant padangų šono, tai aš suprantu, kad E, sąnaudos tos informacijos pateikimo būtų minimalios. Ir aš nemanyčiau, kad sąnaudų klausimas čia galėtų būti kliūtimi, nes taip iš tikrųjų nėra. ir tas e, tinkamas D ženklinimo panaikinimas, tai aš pritariu pranešėjai, kadangi <clears throat> padangos yra ženklinamos raidėmis nuo A iki G, tai žmonės supranta, kad A raidė reiškia kažką, tai B raidė reiškia kažką kitą, kitos raidės irgi atitinkamai ir iš tikrųjų būtų nelogiška, jeigu D raidė padangų ženklime būtų panaikinta. Tai būtų visiškai nelogiška, nes taip pat nelogiška tai būtų kaip ir, <clears throat> pavyzdžiui, uždrausti šaldytuvus e, uždrausti taikyti šaldytuvams A plus ženklinimą arba A plus plus. Dank u wel, mevrouw Hassi. <clears throat> Ačiū, poniai Hassi. pataisų teikimo terminas baigėsi vasario 11 vidurdienį, balsuojama bus kovo 16, pramonės komitete pataisų teikimo terminas e, baigėsi 14 vasario ir balsuojama įtrė komitete bus kovo 30-31 dienomis ir 2009 gegužė bus svarstama per plenarnį posėdį šis klausimas ir noriu dabar prašyti ponios Hasi perimti pirmininkavimą. No niin, hyvät ystävät ja jäljellä on enää yksi asia. Taigi, mėly bičiuliai, liko vienas klausimas mūsų darbotvarkė, atnaujinta socialinė darbotvarkė. Pranešė yra ponė Ferreira, prašau. Oui, euh, merci, madame. Dėkoju, ponė Hasi. Gaila, kad tiek nedaug laiko yra skirta tiek tam klausimui, kuris, man atrodo, yra labai svarbus, nors mūsų komitetas rengia tik nuomonę pranešimui. Naujoji socialinė darbotvarkė buvo labai laukiamas dalykas, nuo seno jau. Ir ganėtinai vėlai dokumentas buvo parengtas. Aišku, ten yra numatyta kai kurių teigiamų dalykų ir tenka tik apgailę stauti, kad trūksta kai kurių dalykų, kurie e, turės būti papildyti. Europos sąjunga, man atrodo, daugiau negu bet kada nors šio krizės e, socialinės ir ekonominės laikotarpių privalo atnešti reikiamus atsakymus žmonėms, kurių daugiau negu 70 milijonų patiria skurdą. Aš manau, kad piliečiai laukia tokios ES, kuri juos saugotų ir užtikrintų geresnį gyvenimą, socialinį, o taip pat ir aplinkosaugos požiūrių ir sveikatos apsaugos požiūrių. Mūsų komiteto pranešėjai e, išreiškė savo būtent tokią nuomonę. Kalbėjom apie socialinius reikalus ir sveikatą, nes jie, šie klausimai, šie aspektai tapo vargšais giminaičiais komisijos siūlyme. Siūlytume komisijai šiuos aspektus sustiprinti E, labiausiai pažeidžiami piliečiai yra tie, kurie gyvena e, labiausiai nuniokotoje aplinkoje ir dažniausiai jų sveikata yra tikrai nekokia. Reikėtų, kaip jau sakiau, akcentuoti šios du aspektus labiau. Norėčiau pasakyti, kad Europos komisija ir Europos Sąjunga turi renkti konkrečius planus dėl sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos, pirmiausia, nacionalinių lygmenių, kaip mes jau buvome minėję praeitame pranešime. Reikėtų taip pat nurodyti, kad iš esmės yra labai svarbu pateikti naujus siūlymus susijusių su aplinkos poveikiu sveikatai. Ir čia reikėtų paminėti, kas sukelia tas lygas, kuriomis dažniausiai serga ES piliečiai. Reikėtų pirmiausia paminėti vėžį ir jį sąlygojančius faktorius. Dar vienas dalykas, kuris man atrodo svarbus, yra pasakyti, kokio priemonių pagalba mes galėtume geriausiai išspręsti šiuos sveikatos ir aplinkosaugos klausimus ES lygių. Taip pat reikėtų rasti atsakymą ir dėl viešųjų paslaugų, visuotinai svarbių paslaugų, nes būtent šio krizės laikotarpiu valstybinės struktūros yra tos, į kurias atsigrėžė ES piliečiai ieškodami pagalbos. Piliečiai suprato, kad valstybės narės ne viską šiandien gali, tad jie didesnius lūkesčius deda į Europos Sąjungą dėl sveikatos apsaugos ir dėl aplinkos saugos, būtent jų nuomonė Europos Sąjunga gali nuveikti daugiausia. E, valstybinės atskirų šalių struktūros, kaip ir socialinė ekonomika, yra tie faktoriai, kur galima sukurti kur gali, kurie gali padėti sukurti daug darbo vietų ir užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą. Aš Pranešime kalbėjau apie tai, sakiau, kad Europos Sąjunga turi skatinti tiek e, visuotinai svarbių paslaugų kūrimą ir teikimą, tiek socialinės ekonomikos plėtojimą. Manau, kad sveikatos apsauga yra vienas iš svarbiausių dalykų. Pavyzdys, ligoninėse, ten, kur gydomas vėžys, dažnai su e, ligoninės personalu kartu dirba savanoriai. Vienam dirbančiam e, apmokamą darbą žmogui tenka du savanoriai. Tai vyksta Prancūzijoje, bet manau, kad tai turėtų, likti ir kit, tai turėtų vykti ir kitose valstybėse. Aš manyčiau, kad, kad ir kokia be būtų darbo vieta, savanoriška ar ne, e, ir kur tai be būtų, e, viešasias šitas paslaugos yra būtina užtikrinti, nes jos yra labai svarbios. Pakeitimų riba buvo numatyta šiai dienai 18 valandą, laikotarpis buvo pratestas iki 18 valandos trečiadienį, aš pati jau pasiūliau keletą patikslinimų, nes kaip jūs suprantate, kad parašyti tenka 10 sakinių, 10 sakinių vieną ar kitą temą, tenka save riboti. Aš manyčiau, kad Sveikatos aspektą reikia ypatingai pabrėžti, nes yra būtina, kad visi ES piliečiai galėtų gauti kokybišką sveikatos paslaugas, kad jie tas paslaugos galėtų gauti arčiausiai savo gyvenamosios vietos. Manau, kad e, anksčiau priimta direktyva dėl paslaugų teikimo e, per sieną valstybinę neišspręs visų problemų. Tiek būtų dėkoju. Paljon kiitoksia esittelijä Rova Ferreiralle. E, valitettavasti kello. Ačiū labai, ponė pranešėja. Tenka apgailestauti, mes beveik nebeturime laiko. Todėl raginčiau kolegas, jeigu jau pagidavote kalbėti, kalbėkite nepaprastai trumpai. Kita vertus, mes dar bandysime rasti laiko vėliau, kad surenktume išsame diskusiją, nors vėlgi daug kas priklausys nuo to, ar ši nuomonė turi būti patvirtinta iki kovo 16-osios. Bushi Matthews. Ačiū ir labai trumpai. Prieš porą minučių sugebėjau pateikti keturis pakeitimus. Tikiuosi, pranešėjas sutiks, jog savo pakeitimais nori tik tai pagerinti, o ne kritikuoti pranešimą. Pateiksiu pavyzdį. D. Preambulės punktas mini ekonominę krizę, socialinę krizę, taip pat krizę ekologijos bei klimato saugos rytyje. Galbūt Tai ir yra taip, bet būtų galima ir iš kito galo pažiūrėti. Mažiau pramonės veiklos, mažiau taršos. Todėl reikėtų kiek lingvistinę kalbą tą frazę atidžiau suformuluoti. Taigi praščiau netmesti automatiškai šios pastabos. Dabar penktoji pastraipa. Raginčiau išbraukti šią pastraipą. Ne todėl, kad ji man nepatiktų, bet būtų geriau, jeigu ši pastraipa būtų užimtumo komitete pateikta kaip pakeitimas prie Peneido pranešimo. Užimtumo komitetas turėtų spręsti ekonominius bei užimtumo klausimus ir nesikišti į aplinkosaugą. Jūsų pastraipoje kalbama apie socialinius tikslus, Europos Sąjungą, socialinį įsipareigojimą, kur darbo vietas, ko gero tai jau užimtumo klausimai. Taigi raginčiau šią pastraipą kaip pakeitimą pateikti užimtumo komitete. Ačiū. Ačiū labai. Dabar komisija, prašom. Merci, madame la. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė pranešė. Bendrai kalbant, komisija džiaugiasi šio pranešimo projektu. Norėčiau grįžti prie dviejų trejų dalykų minimų pranešime. Pirmiausia, ponė pranešė, jūs minėjote, kad šis komisijos komunikatas buvo pateiktas šiek tiek vėlai, minėjote e, ekonominės krizės momentą. Norėčiau pasakyti, kad komisija Liepos mėnesį 2008 metais priėmė šį dokumentą ir ekonominės sąlygos tuomet buvo kitokios, negu jos yra dabar. Komisija stengiasi spręsti krizę dėkas plano, kurį priėmė šiek tiek vėliau ir kuris buvo patvirtintas vadovų taryboje. Tuo būdu buvo stengiamas ieškoti išeičių iš ekonominės krizės. Komisija įnešė savo indėlį, e, pateikdama savo siūlymus pavasario vadovų tarybai. Aš taip pat norėjau pažymėti pranešėjo paramą tai holistiniai darbuotvarkiai. Aš manau, kad jūs teisingai sakėte, kad socialinis deficitas egzistuoja, reikia mobilizuoti visas politikas. E, jas sutelkti prie svarbiausių dalykų – mokslo tyrimų, švietimo ir aplinkosaugos. Komisija taip pat e, mini, kad reikia geriau integruoti tvaraus vysimusius savokas ir Lisabonos strategijos tikslus. Komisija – rengia savo veiksmų planą laikotarpį po 2010 metų, kad būtų galima geriau šio tikslo pasiekti. Tai štai, tiek norėjau pasakyti. Bendrais bruožais, na, dar vienas dalykas. Dėl žalesnės ekonomikos komisijai tai rūpi. Socialinė, socialinis poveikis taip pat šio dalykų yra svarbus. Komisija dirba srity, šioje srityje ir ketina teikti savo siūlymus. Tai bus padaryta per artimiausius mėnesius. Ačiū. Kiitoksia komission puolesta puhuneelle herra. Ačiū. Komisijos atstovai.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 Jeigu vyks posėdis kovo 16 dieną, tai mes nuomonę, dėl nuomonės balsuosime per tą posėdį. Jeigu ne, tuomet turėsime tą padaryti vasario 16 arba 17. Dabar sekretariatas man praneša, kad kovo 16 diena ir bus ta diena, kuomet bus balsuojama. Ačiū šią diskusiją ir uždalyvavim posėdėje. Sutiksime rytoj toje pačioje vietoje.